Mesdames, messieurs, bonjour. Sveiki, ponios ir ponai. Jaučiu džiaugsmą ir garbę. Pradėdama šį mūsų renginį, pirmą kartą mūsų komitete vyksta toks renginys ir, sakyčiau, net Europos parlamente jis toks yra pirmas, kai surengiamas toks renginys skirtas piliečiams. Citizen, Citizens Even vadinamas toks renginys. Kartu su čia esančiais kolegomis norėjome labai iškilmingai pradėti šį renginį ir atverti Europos parlamento duris ir mūsų komiteto, transporto reikalų ir turizmo reikalų komiteto duris jums visiems. Jūsų piliečių čia yra daug, salėje yra 150 piliečių iš pačių įvairiausių šalių, pačių įvairiausių horizontų. Turėsite galimybę užduoti mums klausimus, pasisakyti. Dar kartą noriu pasakyti, kad ir man, ir kolegoms labai svarbus yra tas dialogas, kuris yra tiesioginis. Taip pat esame pasirengę jūsų išklausyti. Jūsų nuomonę, jūsų išvalgas kad sužinotume, kas jums rūpi, kas jums svarbu. Ačiū poniai Grapinį. Jį pakvietė delegaciją iš Rumunijos, iš savo šalies. Sveikinu atvykusius į mūsų komitetą. Olandijai regis taip pat atstovaujama. Vim Vandenkamp pakvietė taip pat savo šalies delegaciją. Ponas Kor, mūsų vicepirmininkas iš Vokietijos delegaciją pakvietė. Sveikiname ir jūs. Prancūzai sėdi salės gale. Nežinau, kodėl jie pasirinko ten vietą. Vėlgi sveikinu ir jūs atvykusius. Prancūzijos delegacija yra labai įvairi. Yra ir studentų, tuo, met, tuo pat metu yra ir profesinių sąjungų atstovų. Na, pavardžių vardų nesakysiu, profesinių sąjungų atstovų, nei kitų asmenų. Taigi, susirinkome visi čia, subūrėme jūs, nes norėjome, kad toks renginys įvyktų. Kodėl? Todėl, kad transportas yra susijęs su jūsų kasdieniu gyvenimu. Jūs vykstate iš namų į darbą, iš darbo į namus, Ir dėl to, kartais dėl transporto, būtent pasirenkama, kur norima gyventi, kaime ar mieste. Tai taip pat paliečia jūsų sveikatą jūs, ir, ir orą, kuriuo jūs kvepuojate. Transportui taip pat tenka skirti reikšmingą savo biudžeto dalį. 13 procentų vidutiniškai ES yra skiriama biudžet, e, biudžetų skiriama transportui. Na ir aišku, tai yra svarbus, svarbis rytis, mes kalbame taip pat apie tai, kaip keisis transportas ateityje. Visi turime tikslą - gelbėti planetą ir kol kas, kaip žinia, klimato srity problemų tebe lieka daug, kai kalbame apie transportą, e, turime didelį iššūkį. Iššūkį kovoti su klimato kaita, turime moralinę pareigą tą problemą spręsti, mažinti CO2 iš metalų kiekį ir noriu priminti, kad iki 2050 metų turime 60 procentų sumažinti šiltame efektą turinčių dujų patekimą į atmosferą. Duosiu pavyzdį. Oro transporto sektorius ir manau, kad jų atstovų salėje yra. Reikės dirbti. Nes vien tik oro transporto Met... E, oro transportas išauks tris kartus iki 50 metų. Jeigu nieko nedarysime, tai viskas bus e, blogiau negu tikimės. Tai štai, mūsų renginys e, ir, ir mūsų aptariama tema yra europinio masto. Transportas reiškia atsiverimą kitiems. Tai reiškia, kad keisdami mes leidžiamės į žmogišką į tokį nuotikį, į avantūrą, siekdami gėrio mūsų planetai. Mes ateiname į darbą su tikslu dirbti kuo glaudžiau su ES piliečiais, spręsdami visiems aktualias problemas. Šiandien mes norime pasidalinti su jumis tuo savo entuzijazmu. Kaip komiteto pirmininkė noriu padėkoti Jums už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Ir iš tiesų nekantraujame Jūs išgirsti. Na, dar keletą žodžių pristat, pris, tarsiu pristatydama mūsų visą komandą. Man labai svarbu, kad Jūs suprastumėt, kad kas vyksta, kad suprastumėt, ką daro mūsų institucijos, salė, kurioje štai dirbame dabar visi salė, kurioje esate, gal tai būtų tiksliau pasakyti. Tai yra darbui skirtos salės Europos parlamente. Mūsų e, darbas yra toks, kad mes dalyvaujame teisės aktų kūrime. Mes padedame kurti ES teisės aktus. Deputatai komitetuose posėdžiauja e, priklausomai nuo jų pol, frakcijos politinio svorio parlamente. Visi mūsų posėdžiai yra vieši, jie transliuojami internetu, tuo būdu užtikrinamas dis, demokratinių diskusijų skaidrumas. Mes, jau bandom, mes bent jau bandome parlamente tai užtikrinti ir mūsų posėdžiai yra verčiami į ES visas kalbas. Tai yra viena iš svarbiausių ES ypatybių. Turime daugia kalbį parlamentą, kuris puikiai veikia, kadangi turime puikią vertėjų komandą ir pirmininkė maloniai prašo dalyvių vertėjams paploti. Mes dirbame, dirbsime šiandien vertėjų padedami visą dieną ir kartais pamirštame jums padėkoti, tad kviečiu tą padaryti dabar. Tai štai, gerbiami piliečiai, pamatysite čia Europos parlamento deputatų iš visų e, frakcijų tribūnoje, štai čia, prezidiume, Šalia manęs pirmininkės matote komiteto vicepirmininkus. Ponas Kor yra vicepirmininkas, ponas Rikė netrukus atvyks. Ir šiaip paprastai Tai yra tie žmonės, kurie vicepirmininkai yra pirmasis, antrasis, trečiasis vicepirmininkas, ketvirtasis taip pat. Ar aišku? Galiausiai. Komitete dirba ir labai svarbus, svarbės pareikas turintis asmenys, vadinami koordinatoriais. Ką jie veikia? Tai yra tie žmonės, kurie yra šiek tiek, na, specifinės pareigas turintis, kadangi jiems tenka užduotis apibriežti ir perteikti savo frakcijos politinę liniją, kai jie frakcijoje aptaria vieną ar kitą klausimą. Paminėsiu, kas tai yra. Vim Vanderkamp Pasirodykite vimai visiems. Jis yra didžiausios frakcijos Europos parlamente koordinatorius. Socialdemokratų frakcijos atstovas Izmail Ertuk. Ponas Robertas Zilė, jis yra EKR frakcijos koordinatorius mūsų, koordin, mūsų komitete. Ponas Telička, jis yra ALDE frakcijos koordinatorius, yra liberalų frakcija. Žalių frakcijos koordinatorius yra ponas Dalundė, Taip pat savo komitete turime ir kitų deputatų, kurie visi yra labai rimti transporto klausimo ir turizmo klausimo ekspertai. Na, galėsite juos, taip sakant, pakutent savo klausimais. Tai štai. Visą tai norėjau, kad žinotumėt prieš pradedant diskusiją, nes mes norime, kad e, aptartume visi kartu Europos transporto ateitį. Pradėsime diskusiją, kuri vyks dvi valandas. Ir noriu pasakyti, kad mūsų posėdis taip pat yra transliuojamas ir socialiniais tinklais. Jis e, transliuojamas internetu. Bus sudaryta galimybė tiesiogiai užduoti klausimus mūsų deputatams bei mūsų svečiams. Klausimai vyks, klausimus padaryti dvi dalis. Pirmiausia, pakviesime Europos komisijos atstovus, kad jie mums papasakotų apie ES transporto sektoriaus ateitį. Ponas Jean-Erik Pake tą padarys, jis yra mano kairėje. Jis yra Europos komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas, jis turi didžiulę patirtį darbo transporto srityje. Paskui suteiksime žodį jums, salėsantiems piliečiams galėsite užduoti kokius tik norite klausimus tiek koordinatoriams, tiek mūsų komiteto nariams. Tuo pat metu pabandysime atsakyti į vieną kitą klausimą, kuris mums bus perduotas socialiniais tinklais. Noriu pasakyti, kad jeigu komentuojate Twitteryje, tai turėtumėt e, pažymėti future 45 tran Antroje diskusijų dalyje suteiksiu žodį Xavier Token. Iš mobilumo fabriko turėsite mums paaiškinti, kas tai yra. Ir paskui pereisime prie antros klausimų ir atsakymų serijos. Paskui diskusiją apibendrinsime. Paskutinė taisyklė yra štai kokia. Norėčiau pasakyti visiems kalbėtojams, kad labai rimtai seksiu jūsų laiką, e, nes piliečiai turės kalbėti daugiausia. Jums, gerbiami mūsų piliečiai, e, reikės laikytis tam tikrų prievolių. Jeigu pasisakote, turėtumėte pasakyti, iš kur atvykote, savo vardą ar pavardę, arba ir vieną ir kitą. E, mums svarbu, kad prisistatytumėte, kad žinotume, kas su mumis kalba. Dėl darbo metodo klausimų nėra, ar ne? Ne. Tai tuomet nebegaiškim ir pradėkim. Dešimčiai minučių suteikiu žodį ir įjungsiu iš karto chronometrą ponui Jean-Éric Paquet. Jis yra Europos komisijos generalinio sekretoriaus pavaduotojas. Žodis jums, gerbiamas kolega. Kviečiu įjungti mikrofoną. Labai ačiū, gerbiama pirmininkė, labai ačiū, e, gerbiama Deli, kad e, e, pakvietėte mane ir kad man skirėte 10 minučių. Reikia pasakyti, kad šis dialogas su piliečiais, kurį surengė transporto komitetas ir jo pirmininkė, yra susijęs su kur kas platesniu e, dialogu ES institucijų ir institu... E, nacionalinių institucijų su piliečiais. Tai yra e, dialogas susijęs su ES ateitimi. Šiais metais kovo mėnesį Europos komisija pradėjo šį dialogą ir Europos komitetas labai įsitraukė į veiklą, taip pat valstybių namų vyriausybės. vyriausybės valstybių ir vyriausybių e, vadovai e, Talinė prieš keletą dienų apie tai taip pat kalbėjo susitikę ir tęsis diskusijos tarpusavį ir mes e, norėsime užtikrinti, kad dialogas piliečiais būtų kaip galima demokratiškesnis ir vienas iš renginių yra tas, kuriame dalyvaujate jūs šiandieną ir jis yra reikalingas tam, kad ES piliečiai galėtų įsigilinti ES politiką ir galėtų su mumis aptarti ES projekto ateitį. Transportas yra ypatingai aktuali tema, gerai parengta tema, e, kalbant apie ES ateitį, nes transportas e, yra ES realybės išraiška. Jūs, piliečiai, e, gyvenamoje savo aplinkoje, dirbate, studijuojate, jūs važinėjate e, savo laisvalaikiu, lankotės kitose mūsų kontinento vietose, bet Europos e, projektas nėra natūralus projektas, tai yra politinis projektas, kurio iniciatoriai yra žmonės ir labai dažnai jis yra kritikuojamas, e, jis yra kinta ir siekiama jį pakeisti. Taigi tas dialogas apie ES ateitį, kurį pradėjo ES institucijos, yra apie tai ir jisai vyks iki 2019 metų Europos parlamento rinkimų. Šiame kontekste reikia pasakyti, kad transportas yra esminis elementas, tai yra e, sektorius, e, su kuria piliečiai susiduria kiekvieną dieną ES kontekste ir savo kasdieninėme gyvenime. Taip pat man atrodo, kad šiandieną dialogas turėtų būti siejamas su Europos politikos turiniu ir taip pat su uh, E, mintimis apie geriausią būdą, kuris leistų ES transporto politiką perteikti kaip galima geriau. Ir taip pat reikia minėti nacionalinės politikos priemonės, regionų veiksmus transporto srityje ir e, vietos lygmenį paminėti reikia pirmiausia miestus. Šis e, darbas, aišku, turi vykti ne tik su viešosiomis struktūromis, bet ir su transporto sektoriaus atstovais, nes transporto sektorius yra tikriausiai vienas iš geriausių pavyzdžių, kuris gali įrodyti, pademonstruoti, kaip yra sudėtinga, norint už, užtikrinti vientisumą, pusiausvirą ir suderinti viešuosius ir privačiuosius interesus. Ir kitas labai svarbus dalykas yra tas, kad transportas yra susijęs su visomis sritimis, ne tik atskirai transportu. Ir norėčiau iliustruoti tai dviem pavyzdžiais. Pirmiausia, galima pasakyti, kad transportas yra ES ekonomikos esmė. Mūsų transporto sistemos yra labai kokybiškos, jos užtikrina konkurencingumą mūsų ekonomikos visuomenės Europos e, gyvavimą sklandų taip pat užtikrina darbo vietas, ekonominį augimą ir transportas taip pat vaidina labai svarbu vaidmenį kaip sektorius atskiras ir kaip sektorius, kuris leidžia Europos ekonomikai toliau plėtotis. Transportas yra iš tikrųjų labai svarbus elementas ir ponedėlė apie tai kalbėjo planetos mūsų ateičiai ir ES institucijos ir kiti veikėjai, kurie užsima transporto plėtotę, privalo dabar pagalvoti apie tai, kaip užtikrinti ne tik ekonomikos augimą, bet ir tvarų augimą socialinių požiūrių, taip pat galvojant apie aplinkosaugos ir klimato problemas ir politiką, kurią gyventina ES. ES yra labai svarbi veikėja kuri užtikrino, kad Paryžiaus sustarimas atsirastų ir būtų pasirašytas, taigi ji, ES turi veikti šiame kontekste, reikia gyvendinti, pavyzdžiui, oro transporto prie įsipareigojimus ir taip pat reikia galvoti apie jūrų transportą, veikti tarptautinėje jūrininkystės organizacijoje ir ES tose srityse E, gali e, prisidėti prie mūsų klimato e, išsaugojimo, aplinkos išsaugojimo ir turi įveikti labai rimtus uždavinius. Ir reikia taip pat pakalbėti apie tai, kad kitas dalykas, kuris kurie labai svarbus, tai yra kasdieninis transportas, su kuriuo jūs susidurite. Ir Europos Sąjunga turi užtikrinti kaip galima didesnį veiksmingumą tiek bendraudamas su veikėjais, tiek veikėjais e, nacionaliniais, regioniais ir vietos. E, reikia kalbėti apie mm, keleivių gabenimą, geležinkelius, pavyzdžiui, kelius, taip pat Reikia galvoti apie ateitį, apie išmanesias sistemas, skaitmenį sektorių transporte. Tai yra taip pat labai didžiuliai ES uždaviniai, bet reikia e, derinti tai su atskir, atskirais pasirinkimais miestų, regionų ir derinti tai taip pat su operatoriais ir su transporto vartotojais, jūs, e, kaip, kaip kad jūs esate. Uh, Baigdamas norėčiau galbūt tiesiogiai kai ką iliustruoti, e, iš, e, pasakydamas, kaip svarbu e, Europ, kalbėti apie ES transporto sektorių ir piliečius, kaip tai yra aktualu. Pirmiausia, Europos vairuotojo pažinėjimas tai yra nepaprastai techniškas klausimas, bet tai leidžia mums visiems keliauti ES kur kas sklandžiau, Tai yra e, techninis dalykas, kuris susijęs su didelėmis ambicijomis ES, tai siejama su sauga keliuose, nacionaliniu Europos lygmeniu ir ta Europos priemonė mūsų nuomonė leis mums e, siekti dar aukštesnių tikslų, mažinant mirtigumą keliuose, užtikrinant didesnį saugumą. Kitas pavyzdys - oro transportas. E, oro transporto vidaus rinka dešimtajame dešimtmetyje e, įkurta ir dabar matome, kad beveik visi gali sauliaisti ES įsigyti lėktuvo bilietą ir tai e, leido e, tos ta rinka leido atsirasti įvairioms įmonėms, oro bendrovėms, kurios stovų yra ir čia šioje salėje šiandieną oro transportas ir pasiūla, tai yra klausimas, kuris susijęs yra ir su keleivių teisėmis. ES teisės aktai, e, kurie gyvenami nacionalinių lygmenių, numato tam tikras prievalės operatoriams ir aš e, tikiuosi ir noriu priminti, jeigu e, taip nėra, kad jūs žinotumėte, kad jeigu, pavyzdžiui, dviem valandom atidėmas jūsų skrydis ar yra mm, atšaukiamas, jūs turite teisę į piniginę kompensaciją. Taigi mes siekime įtvirtinti keleivių teisės. Uh, Aš, man atrodo, kad tuo ir baigsiu, atrodo, dar neviršėjau man skirto laiko, bet dar baigdamas, prieš baigdamas noriu pasakyti, kad per ateinančias savaitės, mėnesius ir metus mes turėsime e, užsitikrinti deramą pusiausvyrą tarp veiksmingo transporto sektoriaus, kuris e, užtikrintų konkurencingumą mūsų ekonomikos, mūsų pramonės, kadangi mes esame labai stiprus veikėjai tarptautiniu mastu, reikia užtikrinti darbo vietas, augimą Europoje ir taip pat reikia derinti tai su aplinkosaugos klimato tikslais. E, vienas iš didžiausių uždavinių yra elektrifikavimas transporto sektoriaus, Europos institucijos, parlamentas ir Europos komisija tam skiria labai didelį vaidmenį. Komisija pateiks visą eilę pasiūlymų per ateinančias savaitę savaitės tam, kad būtų galima e, suteikti priemonės judumui e, su kaip galima mažesnėmis emisijomis. Mes e, žinome, kad transporto priemonės išskiria labai daug CO2, taip pat dėmesį skirsime sunkvežimiams, kurie kur, kurios turi, turės laikytis, kurie turės laikysis tam tikrų normų ES, taip pat reikia užtikrinti infrastruktūrą, kuri leistų elektromobiliams uh, E, važinėti Europos keliais miestuose, taip pat e, transeuropiniuose keliuose numatyti dermą e, infrastruktūrą ir taip pat reikia galvoti, kaip įrengti įkrovimo aikšteles ar punktus. Tai yra didelis uždavinys mūsų pramoniai ir, aišku, reikia nepamiršti šiame kontekste automobilių pramonė būtinų investicijų ir komisija ir Europos parlamentas uh, E, ragina, kaip galima geriau pasinaudoti tą naują sistemą, kad mes galėtume pažangesnius automobilius e, sukurti, juos naudoti ir įvykti savo aplinkosaugos tikslus. Ačiū Jums už šiuos žodžius. Dabar pradėsime diskusijas ir norėčiau pasakyti, kad mūsų komitete e, turime ir sekretoriatą sekretoriatas yra visi tie žmonės, kurie sėdi čia. Suzana, viena iš sekretoriato darbuotojų, ji yra skiriaus vadovė ir ji Dominikas į mane žiūri galvoje, ką jinai dabar pasakys. Labai gerai, kad tie žmonės yra, nes sekretoriatas iš tikrųjų leidžia mums dirbti, nes yra labai daug tekstų, labai daug techninių detalių tekstuose. E, tie dokumentai, kuriuos mes nagrinėjame, turi tiesioginį poveikį. Dėkoju sekretoriatui, kuris visus tuos dalykus sekė. Taip pat Mes e, dirbame kartu su Europos komisija, jos atstovais ir taryba. Taryba tai yra valstybių vyriausybių vadovai ir jie pristato ar atstovauja valstybių pozicijai. Ne, jų nėra šiandieną tarybos atstovų. Taigi dabar jums žodis tam, kad galėtumėte uh, išsakyti savo lūkesčius kokios problemos jums aktualiausias, kokias norėtumėte, kad mes nagrinėtume. Tikriausiai pirmajam sunku kalbėti. Tai kas norite pasisakyti? Prašom, kažkas iš salės galo. Reikia nuspausti mikrofono mygtuką. Prašom. Uh, ba, Dėkuoju. Labadiena visiems. Iš tikrųjų, pirmam pasisakyti nėra paprasta. 15 metų gyvename pergyvena tokį e, laikotarpį, kai geležinkelio paketas yra visiškai pertvarkomas, jis yra e, labai, patiriantis labai daug pasikeitimų, liberalizuojama šis rytis. E, norėčiau paklausti štai ko. Pirmasis ir antrasis geležinkelių paketas. Ar buvo efektyvus jūsų požiūriu? Ar reikėjo dereguliuoti šį krovininį transportą? Ar jūsų vardo norėčiau, sako pirmininkė, Olivie mano vardas. Tai štai, Europos lygmenių buvo liberalizuotas, dereguliuotas krovinių pervežimas ir dabar ar naudingiau turėti ne tuos istorinius operatorius, o dabar tiesiog tai, tas rytis patiria žiaurų tokį, sakyčiau, liberalizmą. Ar ką Jūs matote šio klausimu? Antras dalykas susijęs su kasdieniu transporto vartojimu labiau. Kaip būtų galima regionuose, kurie keičiasi geografiškai sėkmingai patekti iš vienos vietos į kitą, draugiškesnių aplinkai būdu. Trečias klausimas. Vėlgi, paminėsiu tai, ta, tai, kas man labai rūpi. Gyvename miestuose, kurie buvo pastatyti XIX amžiuje. Automobilių tuomet nebuvo, kaip žinia. Ir buvo atliktos studijos nuo 2000 metų, buvo pastebėta, kad automobilis padidėjo, jis 14 cm prailgėjo ar praplatėjo, ar nebūtų teisinga e, dėkti europinius standartus dėl automobilių dydžių, nes miestuose e, labai sunku automobilį pastatyti. Na, situacija tokia komiška galbūt, bet man šis klausimas rūpi. Pavyzdžiui, kai gyveni Prancūzijos šiaurėje ar Belgijoje, tikrai tas klausimas yra labai probleminis, todėl jį užduodu. Ačiū, pirmininkė, dėkoju. Olivier. Primenu tuos tris svarbius klausimus. Tas trečiasis geležinkelių paketas. Ar jo pasimis tokios jau tokios negeros? Kasdienis transportas jūsų antras klausimas. Ar tinkamai atsižvelgiama į klimato kaitos klausimus? Ir trečias jūsų klausimas buvo automobilio vieta mūsų gyvenime ir rydienos automobilio dydis. Tai štai keturi klausimai, Olivie. Dar klausimų laukčiau. Prašau, klauskite. Prisistatykite prieš užduodamas klausimą. Gerai pasakykite, iš kur esate, būtų puiku. Mano nume Soade Rulise, sunt de profesie inginer. Aš esu iš Rumunijos. Užsidėsiu ausinės, tik sako pirmininkė. Gal galėtumėt pakartoti? Tuoder Ulic, mano vardas ir pavardė, esu iš Rumunijos, esu inžinierius. Esu eilinis pilietis, visi piliečiai domisi transporto klausimais, nes tai yra svarbus sektorius mums visiems. Planetai tai irgi labai svarbus. Turiu keletą klausimų. Porą trejetą. Esu iš tokios šalies, kur automagistralių tinklas nėra labai išvystytas. Na bent jau nėra optimalaus to išvystymo lygio pasiekta. Dėl to dažnai susidaro kamščiai keliuose. Norėčiau paklausti, kodėl ES negalėtų mums suteikti tokius teisės aktus, kurie, aišku, atitiktų ir ekologijos principus, nes būtent mažinti CO2 išmetalus. Kodėl negalėtume pervežti krovinius traukiniais? Nes turime elektrifikuotus geležinkelius tai galėtų padėti sumažinti CO2 emisijas, jeigu kroviniai važiuotų geležinkeliais. Konkurencingumas antras klausimas. Tad norėčiau paklausti, kodėl nepriemus ne, ne tokių teisės aktų, kurių dėka e, kūro akcizas arba e, atskiriais atvejais akcizas už elektrą padėtų sumažinti skirtumus tarp ES valstybių. Aš esu iš šalies, kur mokesčiai kūrui E, skatina nesažiningą konkurenciją tarp Rumunijos ir kitų valstybių transportuotojų. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Na ir dar vienas klausimas šiam raundui. Prisistatykite, prašom. Labą dieną, Fabris Meso. Esu pilietis, dėl to čia atvykau. Esu verslininkas, turiu startuolį, e, parduodu dviračius, e, biker fr yra mano tinklalapis, tai yra dalymosi dviračiais platforma. E, mano klausimas būtų toks, jis būtų susijęs su inovacijomis transporto srityje. E, mane domina politikos susijusios su inovacijomis ir inovacijos, kurios galėtų būti taikomos struktūroms amortizuoti. Tai galėtų būti mažos struktūros, kur dirba daug talentingų žmonių, bet kur turima galbūt nedaug pinigų. Kaip vertinate e, tokias struktūras? E, na, iš esmės, toms įmonėms labai sunku gauti e, europinių lėšų. Mes esame penelik mažos struktūros, neturime galimybių turėti bataliono ekspertų ar specialistų, kurie galėtų užsimti dosie sudarimu, prašymų rašymu ir taip toliau. Man atrodo, pragmatizmas ir efektyvumas inovacijų srityje turėtų būti labiau vertinami, kad galėtume gauti finansavimą ir kad tas finansavimas pasiektų savo tikslą. Pirmiausia, inovacijų srityje. Dėkoju. Pirmininkė, ačiū. Inovacijų klausimas. Ir ką daryti, kad rytoj startuoliai galėtų sėkmingai veikti, o šiandien jie negali gauti e, finansavimo. Ar ne toks jūsų klausimas? Kaip jį gauti? Taip, mūsų atveju mes, aš, pavyzdžiui, baigėme pirmą diskusijų raundą su verslo organizacija Alzase, bet žinome, kad e, dažnai e, sudaromas tokiu atveju labai sudėtingos e, schemos finansavimui, BA struktūros įtraukiamos ir toliau ir panašiai turime bendradarbiavimo susitarimą su Strasbūru ir dviračių klausimai dažnai kelia visą eilę politinių kitų papildomų klausimų Europoje. Na, aš norėčiau europinių sprendimų. Neturime šią temą globalių veikėjų, bet juk yra puikių studentų, talentų yra, infrastruktūra yra. Tad kyla labiau toks mašinerijos klausimas ir neveikimo klausimas, ne, ne, ne, nepakankamai efektyvaus veikimo klausimas. Man atrodo, pragmatizmo daugiau reiktų šią temą. Norėčiau išgirsti Jūsų nuomonę. Ačiū. Pirmininkė, ačiū. Na, pabandykime atsakyti Jūsų klausimus. Pakartosiu juos. Ketvirtasis geležinkelių paketas. Ar liberalizavimas turėjo tokių negerų pasiekmių? Kasdienis transportas ar šiame komitete atsižvelgiama į kasdienį transportą ir uh, aplinką transporto poveikiui, automobilio vieta. Ar apmastome, kokią vietą, kokią vietą skiriame automobilių savo gyvenime ir automobilių dydžiai. Antra. Kiti klausimai. Ar netėjo laikas kalbėti apie tai, kad kroviniai dažniau turėtų būti pervežami geležinkeliais, o ne keliais. E, teisės aktų konkurencingumas dabar ir kūro mokesčiai. Ir dabar inovacijų klausimas. Jūs ko gero Ir norėčiau paklausti, kas norėtų atsakyti. Ponas Vanderkamp, paskui ponas Telička. Prašom, kolega. Jūs taip pat, ko gero, turėtų prisistatyti. Aš kalbėsiu olandų kalbą. Perspėsiu visus. Labadiena visiems. Gerbiamą pirmininkę, aš norėčiau atsakyti keletą klausimų. Visų pirma, dėl ketvirto kelių paketo. Jau keturi tokie paketai yra, kaip matote. Paskutinysis patvirtintas visai neseniai bet manau, kad sažiningumo dėlį reikia pasakyti, kad valstybės narės labai lietai jį gyvendina. Ypač SNTF, didžioji Prancūzijos geležinkelių bendrovė, tą daro. Ji turėtų labiau integruoti geležinkelių paketo nuostatas į savo politiką, bet tai gali užtrukti. Iš tiesų, geležinkelis nėra linkęs labai laisvai atverti savo rinką tai įdomu pastebėti. O be to, reikia paminėti, kad mes patvirtiname tvirtiname dviejų tipų teisės aktus - direktyvas ir reglamentus. Direktyvos su Paryžiuje, Berlyne ar bet kurioje kitoje sostinėje turi būti perkeltos į nacionalinius teisės aktus. O čia pereisiu prie vadinamojo subsidiarumo principo. Atsiprašau už žargoną, euro žargoną, kurį vartoju. Mes nesame atsakingi už vietinės reikšmės keliukus. Tai yra nacionalinės kompetencijos dalis. Ir kartais galbūt susidaro įspūdis, kad mes galime padaryti bet ką, bet iš tikrųjų mūsų galios yra ribotos. Bet vis tiek Komisija turi startuolių projektą, kuris apima ir informacinės komunikacinės technologijas, inovacijas. Taigi, pagal jas galima kurti varias programėlės prietaikas. Dėkoju. Dėkoju, ponė pirmininkė. Norėčiau pasakyti pasabą dėl ketvirto geležinkelių paketo. Dėl jo buvo balsuota transporto komitete ir Europos parlamente. Tačiau Europos parlamentas yra politinė institucija, frakcijos e, e išsako savo nuomonę. Noriu priminti, kad socialdemokratai dėl viešųjų paslaugų prievolės e, nebalsavo, nepritarė tam. Mes Manėme, kad reikia užtikrinti socialinės garantijas, kurios nebuvo numatytos, jeigu kalbėtume apie garantavimą e, viešųjų paslaugų. Ir labai svarbu mums yra ir tai, kad kai linijos atskiros geležinkelių nėra rentabilios, kad jos ir toliau veiktų. E, dėl transporto ir aplinkos saugos norėčiau pasakyti, kad tai yra taip pat labai politinė diskusija, jį vyko transporto komitete, dar šį rytą apie tai diskutavome ir matome, kad buvo išsikelti Paryžiaus konferencijoje labai aiškus tikslai, plataus užmojo tikslai, ne visos frakcijos vienodai jo žiūri ir mes kovojame už tai, kad 30 procentų būtų sumažinta ta tarša, kurią suteikia trans, transporto būtent sektorius. Čia galima daug ką pagerinti, bet tam reikia dirbti toliau teikti gerus teisėkuros pasiūlymus ir daryti viską, kad valstybės narės laikytųsi tos e, elksenos, kurią patys patvirtino pasirašydami COP21 įsipareigojimus. Tai yra diskusija, politinė diskusija, Europos Sąjunga ir įvairios frakcijos, Europos Sąjunga priima sprendimus, frakcijos priima savo sprendimus ir skirtingas nuomonės ir reikės labai atidžiai balsuoti, kad priimtume tokią politinę orientaciją, kuri atitinka jūsų visų lūkesčius. Ačiū. Ačiū, ponė Delon. Kolega Terička, prašau. Uh, you, Dėkui, ponė pirmininkė. Labą dieną visiems. Kai suprantu, norime, kad diskusijos būtų gyvos, taigi aš tenksiuosi irgi kalbėti aiškiai ir gyvai. Uh, Geležinkelių paketas, liberalizavimas. Čia svarbiausia yra tai, ką sakė kolega Van de Kamp, kad kai kurios valstybės narės nepakankamai gerai gyvendina šį paketą. Taigi reikia jį gyvendinti geriau, bet liberalizuoti reikia. Man atrodo, norime, kad būtų laisva rinka, vidaus rinka funkcionuotų sklandžiai ir visi žinome, ką atneša vidaus rinką, kokie, kokio naudą, kokios naujos darbo vietos yra sukūriamos ir vartotojai kokio nauda yra. Vartotojai gali rinktis, o aš kaip vartotojas noriu turėti pasirinkimą. Taigi aš manau, liberalizacija yra gerai. Taigi atsakymas būtų taip. Aš buvau vienas iš šešėlinių pranešėjų renkiant mūsų pranešimą ir turiu pasakyti, kad nesutinku su kolega iš SND, kad socialinės garantijos nukenčia O dėl transporto priemonių dydžių, ar jas reikia reglamentuoti? Atsakymas yra ne. Ne to turėtume siekti. Ar reglamentuoti transporto priemonės ilgį, rato dydį, sėdinių skaičių. Ne, man atrodo, kad įmonės atspindi situaciją rinkoje, o mes būtent už ją esame atsakingi. Į tą ir reikia susitelkti, bandyti sukurti pridėtinę vertę ten, kur galime tą padaryti, spręsti problemas, kurios yra susijęs su vidaus rinka, ar tai būtų aplinkosauginės, socialinės ar panašiai. Tad dėl akcizo mokesčių, e, tai aš turėčiau visų pirma paminėti, kad reikėtų pradėti galvoti apie tai, kas iškraipo rinką ir atrinkti, kur mes galime imtis veiksmų ES lygių, o dėl pačių mokesčių dydžio, man atrodo, valstybės narės nelabai norėtų, kad tai būtų daroma europinių lygmenių. Ir be to, kad sakoma, kad yra sudėtinga teikti paraiškas, kad gauti europinės lėšas inovacijoms, na, Taip, aišku, kad taip, mes galime ir toliau padaryti viską paprasčiau. Čia Europos komisijai tenka pagrindinis vaidmuo, Europos parlamentui irgi šiek tiek jo tenka, nors pažangos yra padaryta. Svarbiausia yra, kad vyktų e, sąžininga konkurencija, kad būtų sistema, būtų audituojama, kontroliuojama, kad nebūtų nesažiningos elgsenos ir panašiai. Bet reikia pastebėti, kad dažnai uh, administracinė našta galimiems e, pareiškėjams, paraiškų tiekėjams kyla iš vid... nacionalinio ligmens. Būtent, kad nacionalinių lygmenių nustatytos taisyklės yra daug sudėtingesnės negu europinės. Matuosim laiką, nes kiekvienas paskui, jeigu iki trijų minučių laiko užims, tai nebus labai gerai. Minutė atsakymui. Prašau, kolega. Dėkui, ponė pirmininkė, aš kalbėsiu trumpai dėl liberalizavimo. Manyčiau, kad iš principo, na, pažiūrėkime Junktinę karalystę, kur liberalizacija turėjo neigiamų pasiekmių, bet e, geleži, e, geležinkelių konkurencingumas nukentėjo, o kitose valstybėse matome pernelyg aukšto lygio protekcionizmą, kur geležinkelių bendrovės tampa nebekonkurencingos dėl kitų priežasčių, nes nekonkurencingos ne, ne yra teikdamos tarptautinės e, pervežimo paslaugas. Tai reiškia, kad reikia to, toks, e, reikia, kad toks transportas turėtų tapti pigus, pigesnis, kad traukiniu keliauti būtų pigiau negu automobiliu. Ponas Krameris. Taip, krovinių pervežimas traukiniais būtų tikrai puiku ir nelabai daug ką reikia keisti, kad to pasiektume. Jau dabar yra šimtaprocentinis geležinkelių tinklas ES, e, yra įvesta rinkliava, vienas procentas kelių yra apmokestinti ir reikia pakeisti šitą situaciją, apsukti ją iš kitos pusės, kad geležinkeliai taptų pigesni negu kelių transportas. Ir 92 metais buvo 500 keleivių keliaujančių per dieną, o ir miestelių merai ėmė protestuoti ir reguliuoti tokius keleivių skaičius, o dabar kasdieną keliauja 23 tūkstančiai keleivių, taigi čia liberalizacijos sėkmės pavyzdys. Pone Kinen, pavyzdys jums. Žodis jums. Thank you, chair. Dear guests. Dėkui pirmininkė. Brangus svečiai, trumpai atsakysiu į tuos klausimus, kuriuos dar nebuvo atsakyta. Dėl startuolių geras klausimas. Manau, kad svarbiausia yra finansavimas. Kaip būtų galima pasiūlyti finansavimo galimybės startuoliams mažoms ir vidutinėms įmonėms. Nelengva tai nustatyti čia, nes lobistai visų pirma rūpinasi didžiaisiais žaidėjais. Bet jau prasidėjo diskusijos apie tai, kaip galima būti padėti tiems, kurie dar tik tai pradeda savo karjerą versle. Taip pat kaip galima būtų gyvendinti pokyčius miestuose, kaip padaryti, kad būtų mažiau važinėjama automobiliais. Na, pokyčio reikia labai didelio. Visų pirma, tas pokytis turi vykti žmonėse. Mes turime visi pradėti galvoti, ar tikrai mums reikia kiekvienam atskiros mašinos, o gal galėtume pasidalinti ir pa, turėtų pagerėti transporto paslaugos taip pat. Ir kai atsiras tokios gerosios praktikos miestuose, reikia galvoti, kaip galima būtų jas kleisti, jas finansuoti ir europinės lėšas skirti nedidelius e, kiekius taršos iš, išmetančioms transporto priemonėms. Taigi viešasis transportas, dalymosi ekonomika, Tai yra svarbus dalykai, galėčiau čia vardyti nesustodama, bet mano laikas baigėsi. Ačiū. O dabar man, man informavo, kad yra klausimai Twitter'e užduoti. Twitter'yje veikla verda, ponė pirmininkė. Klausimai įvairūs, bet labiausiai klausimai apie autonominius automobilius. E, štai vienas iš advokatų, ponas Milmenie, klausė, kaip e, Europoje turėtų atsirasti būstimieji euro, europinio e, ne, autonominio automobilio čempionai. Toliau klausiama, ar baigsis individualimas individualaus automobilio era, kai atsiras autonominis. Ponas Feročik štai sako, autonominis automobilis ir E, pavėžėjimas keleivių, kaip, e, pavyzdžiui, be žmogaus priežiūros užtikrinti saugumą, kaip išvengti agresijos pasireiškimo atveju. Tai štai, ir dar norėčiau pateikti vieną klausimą. Ir norėčiau paklausti, ar kaip bus renkamasi, kieno gyvybę saugoti, ar pėšiojo, kuris susidurs su automobiliu, ar, ar vairuotojo. Ačiū už Twitterio pateiktus klausimus. Norėčiau dar vieno klausimo išklausyti. Štai, čia kažkas pakėlė ranką. E, prašom klausti. Mein Name ist Jens Kroman, ich komme aus Deutschland. Labą dieną, esu iš Vokietijos, Hans Kromer. Norėčiau užduoti klausimą apie dabartinius teisės aktus reglamentuojančius standartizuojančius e, transporto priemonės. Turbūt žinote, kas vyksta šią temą. Ir man įdomu, kiek tokių taisyklių galima nustatyti, kad ateityje nebūtų jomis manipuliuojama taip, kaip buvo daroma praeitie, ypač galvojant apie dabartinių transporto priemonių atnaujinimą, programinę įrangą, kuri yra naudojama, kuria turi būti, apie duomenis, kurie turi būti teikiami priežiūros institucijoms tam, kad transporto priemonės būtų tikrinamos. Dėkui. Daug klausimų dabar buvo užduota dėl autonominių automobilių, dėl rizikos, dėl galimų nelaimingų atsitikimų. E, Ir dvigubas toksai dar klausimas buvo užduotas Twitter'yje. Kaip suformuoti, sukurti tuos e, europinius lyderius šioje srityje ir kaip padaryti, kad jie sulauktų tinkamos paramos. Gerbiami piliečiai, šiame komitete bandoma prognozuoti ateitį. Būtent dėl to mūsų komitetas nusprendė e, įsteigti pirmąją Europos premiją mobilumo startuoliui. E, vasario 22 bus įteiktas šis, ap, šis apdovanojimas. Tai nėra ne kokia nors taurė, nei dar kažkas. Mes tiesiog norime, kad pamatytume Europos milžinus šioje srityje. Blablakar, pavyzdžiui, yra tokia platforma, kur yra dalymosi automobilių platforma, turime ir kitų Ir galiausiai lapkritį bus e, įsteigtas tinklalapis, paleistas tinklalapis, kur statuoliai turės pristatyti savo projektus, septyni nariai sudarys žiūri. Tai yra tokie žmonės kaip Žilba Benjei, Butkamp vadovas, tai yra E, startuolių, kur globėjas Berlyne, turime ir kitų įmonių, Estijos ministrė atsakinga už, e, pavyzdžiui, skaitmeninimo reikalus irgi e, e užsims šiais dalykais ir paskui, aišku, mes padės, išrinksime ta, tas, tuos aktualius, kurie atitinka aplinkosauginius kriterijus, socialinius kriterijus, efektyvumo kriterijus, nes judumas, mobilumas turi būti prieinamas visiems. Negalima sakyti, kad jaunimas yra viena, o jau tie vyresnieji kas kita, ne jie kokie nors ten tinkluose dalyvaujantys jungia ir panašiai. Įtraukumas yra taip, taip pat labai svarbus dalykas. Ir Ir, ir, ir tai mums yra esminis dalykas. E, kalbėjome apie kelių saugumą. 126 tūkstančiai žuvusiųjų keliuose ir dešimtis sužeistų, šimtai su, sužeistų negali mūsų tenkinti tokia situacija. Būtent dėl to mes e, norime, kad atsirastų tie milžinai Europoje, mobilumo milžinai. Ir Tuo pat metu, sakau, jūsų klausimas, startuoliai Europoje veikia. 60 procentų skaitmenyje srityje veikiančių įmonių, 60 procentų veikia mobilumo srityje. Kai joms pritrūksta erdvės čia, jos nelieka Europos rinkoje, išsikrausto į JAV. O mes nusprendėme jas globoti, kad jos liktų Europos rinkoje, kad nepaliktų mūsų. Tai štai. Dėl autonominio automobilio. Ir ponas Ertuk mums paaiškins tuos tris esminius klausimus. Ar tas automobi, autonominis automobilis, ponė Gertuk, e, kai bus naudojamas, kas bus atsakingas avarijos atveju, ar vairuotojas, ar interneto prieigos teikėjas, ar automobilio gamintojas, kaip pasinaudoti tuomet draudimo paslaugomis. Transporto komitete apie tai bus kalbama, dėl homologavimo automobilių taip pat manau, kad ponia Dalaun ir kiti galės atsakyti į jūsų užduotus klausimus. Ja, herzlichen Dank zunächst mal für die Frage zum vernetzten und. Ähm, äh, Labai ačiū. Buvo pateiktas klausimas apie autonominius automobilius. Mums reikia uh, daryti skirtumą tarp įvairių etapų, E, vienas dalykas yra pusiau automatizuotas e, vairavimas, kitas e, visiškai autonominis vairavimas. Atsiranda ir pagalbos vairuotojams sistemos, kurios reiškia, kad atsiranda stabdžių sistemos, tai yra pusiau ir panašios tai yra pusiau automatinės sistemos. Ir mes turime galvoti apie ateities viziją. Mes e, sėsime į automobilį ir kažkur jisai mus nuveš. Apie tai buvo klausima. Manau, kad e, tai netaip toli. Reikės perėti prie etapo evoliucinio. Ir e, tuomet automobilis pats vairuos ir sustos. Vykstant technologiniai e, revoliucijai reikia išspręsti tam tikras reguliavimo teisės aktų sistem, problemas susijusias su atsakomybė, infrastruktūra, taip pat e, visuomenės pritarimu ar prieimimu tokių dalykų. Ir mes tikimės, kad Europos komisija, tai yra mūsų vykdomoji atšaka, E, pateiks pasiūlymą apie tai, kaip spręsti šias problemas ES. Daug įmonių e, veikiančių šiame sektoriuje atlieka labai daug mokslinių tyrimų. Ir mums, esant reikalui, e, reikės atnaujinti tipo tvirtinimo procedūrą, reikės naujų galimybių vykdyti techninės apžiūras išduoti licencijoms ir panašiai. Bet atsiranda daug galimybių su tomis naujovėmis ir judumas taps malonesniu dalyku mums visiems. Taip pat mes galėsime sumažinti nelaimingų atsitikimų skaičių, nes e, kiekviena mirtis kelyje jau yra perteklinė, jos neturėjo būti. Ne, vien, ne vienas žmogus neturėtų uh,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 galvojant apie tai, kaip bus važiuojama ateities automobiliais. Politinių požiūrių šis klausimas yra labai sudėtingas, reikės priimti daug sprendimų. E, prisiminkime Dieselgate skandalą, jeigu e, toliau plėtosime vidaus degimo ar dizelinius e, variklius, kaip bus, kas, bus viskas ir kaip naujos E, paleidimo sistemos, e, judo, e, judėjimo sistemos, naujo tipo varikliai, vandeniliniai automobiliai, elektriniai. Kaip pavyzdžiui tada, kur automobiliai bus įkraunami, kiek darbo vietų atsiras pramonėje, kiek neteksime darbo vietų taip pat. Sakoma, kad Septyni e, darbuotojai dirba, e, jeigu yra e, kūriamas, gaminam, gaminamas vidaus degimo variklį turintis automobilis, o perėjus prie elektromobilio vieno darbuotojo reikės. Reikia galvoti, kas bus su tais žmonėmis. Mes negalime atsakyti e, išsamei dar iš šį klausimą minutė dėl homologavimo. Yra teisėkūros aktas, kuris dabar svarstomas triloge. Jis svarsto Europos komisija, parlamentas ir taryba dėl naujų siūlymų susijusių su to, kad, reiktų, kad būtų sustiprintas skaidrumas, kontrolė ir kad būtų numatytos sankcijos, tuo atveju kaip pažeidžiamos taisyklės. Na ir galiausiai e, testai vaireliomis vairavimo sąlygomis yra numatyti, jie turėtų būti efektyvesni. Nacionalinis homologavimo tarnybos turi vaidinti esminį vaidmenį, tačiau mes. E, E, išlaikome savo ankstesnius siūlymus, kurios pateikė ir tyrimo komisija e, tirdama dizelio skandalą ir turime aišku siekti sprendimų, kad homologavimo taisyklės būtų visur vienodos visus ES valstybėse. Ačiū kolega Teličką. Uh, uh, in... Ponas Telička, iš tikrųjų Vienas klausimas buvo apie tai, kaip mes sukūrėme lyderius, propaguotojus kažkokios, kažkokioje srityje ir kaip galime užtikrinti, kad automatizuoti automobiliai e, taps realybė ir kokio tipo degalai bus naudojami. Mes e, priimame, e, neprimame sprendimų už vartotoją, mes nenorime suteikti pirmenybės e, niekam rinkoje. Mes žinome, kad rinka pagrįsta mūsų sukūriama reguliavimo aplinka pasirūpins tais dalykais. Mes, kaip pirmininkė sakė, turime užtikrinti, kad talentingi žmonės neišvažiuotų į silicio smėlį, tačiau galėtų prisidėti prie vidaus rinkos. Mes turime e, užkur, e, sukurti deramą, deramas sąlygas vidaus rinkai su reguliavimo priemonėmis, kad startuolės galėtų e, kurtis, aukti ir kad įmonės galėtų tapti lyderėmis kažkada mes turime galvoti ne apie dydį, bet apie konkurencingumą dėl automatizuotų automobilių ar elektra varomi ar e, vandeniliniai, galbūt vėjų bus varomi tie automobiliai, galbūt mes grįšime į praeitį ir mes turime pirmiausiai numatyti sąlygas, sukurti sąlygas. E, ponas Pakė turi išeiti, suteiksiu žodį porai minučių jam, kad jis Europos komisijos vardu galėtų atsakyti į jūsų visų klausimus, kurie yra nepaprastai svarbus ir aktualūs. Dėkoju. Prie trijų klausimų norėčiau sustelkti. Pirmiausia, dėl, geleži, dėl krovinių pervežimų geležinkelių. Ketvirtasis geležinkelių paketas buvo pasakyta, e, buvo priimtas siekiant didesnio saveikumo ir aš tikiuosi, kad jo dėka bus galima skurti sąlygas, kad e, kalbant apie ilgus pervežimus, o šiandien tai yra natūralus dalykas, kroviniai pervežami ilgais atstumais, kad būtų galima sukurti krovininius koridorius ir kad daugiau krovinio bus galima par, būtų par, pervežti geležinkeliais. Tai yra vienas iš ES transporto politikos e, iššūkių, kad kroviniai persikeltų nuo kelio ant geležinkelių yra vienas iš rimtų tokių iššūkių E, nacionalinės struktūros, europinės struktūros ir visi istoriniai operatoriai turi dirbti kartu sprendžiant šią problemą dėl inovacijų ir startuolių. Mm, iš tikrųjų, jūs, e, kai jūs teisingai pastebėjote, kad perimas nuo idėjos iki startuolių ir paskui jau tos pasiūlos e, išplėtimo uh, E, kelias kartais būna ne visai trumpas, kai dėl finansavimo Europos komisija teikia tiesioginį finansavimą, jis nebūtinai yra pritaikytas startuoliams, tačiau stengiamasi pateikti tokias taisyklės, kad Europos komisijos investicijų planai, kaip, pavyzdžiui, Junkerio planas gyvenimas ES investicijų bankų, e, būtų panaudojamas, kad horizontas 2020 taip pat būtų panaudotas finansavimui, kad to dėka būtų galima padidinti e, paskolų e, pasiūlą startuoliams ir vidutinio dydžio įmonėms. Ir dabar štai jūsų dėka sužinau, kas yra GAFA, tai kad joms irgi, jiem ten irgi aktualus yra finansavimo klausimas. Inovacijų potencialas yra didžiulis klausimai yra e, dažnai pateikiami ir Twitter'yje. Jūs e, transporto komitete irgi dirbote prie tų aktualių klausimų. Europos komisija irgi juos sprendžia. Kol kas labai sunku yra ir per ankstyvą, sakyčiau, pradėti reguliavimą. Tas rytis daug keičiasi, tačiau Europos komisija savo ruoštų taip pat stengsis pasiūlyti taisyklės, kad būtų galima paskatinti vystimasi, bet ir kartu reguliuoti egzistuojančias praktikas. Ačiū. Ačiū ponui Pakė, sako pirmininkas, netrukus vėl jums suteikti žodį. Štai jums, klauskite. Dėkoju, ponė pirmininkė. David Kove, esu iš darbo konfederacijos. Norėčiau dėl socialinio dempingo pasisakyti. Šiandien visos transporto sritis ir ten dirbantis darbuotojai kenčia nuo socialinio dempingo. Šiandien norima, kad traukiniuose, stotyse, viešame transporte būtų žmonės. Ir šiandien stengiamasi e, plėsti dempingą tiek mokant žmonės, tiek keliant jų kvalifikaciją, saugumus rytie taip pat dempingas praktikuojamas. Trūksta žmonių ir dėl to kartais žmonėms sunku apskritai turėti galimybę naudotis transportu. Politikai ar ES politikos apskritai vykdytos kurį laiką palengvino galimybės atsirasti fiskaliniam dempingui, saugumo dempingui. E, geležinkelių paketo autoriai ir šalininkai pasisakė, galbūt tie teisės aktai skamba labai gražiai, gal kaltos yra valstybės, kad ne viskas taip. Tačiau aš manau, kad atsakingos yra visos pusės. Dar kartą norėčiau pasakyti, e, iškeldamas ir E, klimato klausimą reikėtų ko gero, tiesiog eksternalizuojamos kai kurios sąnaudos. Geležinkelio transportas e, kenčia dėl to, kad e, juo nesinaudojame. Svarbu yra transporto vartotojams, kad geros permainos įvyktų. O kol kas Andrius turi reiškia susirūpinimą. Ačiū. Mat, matau pakeltą ranką, sako pirmininkė. Deutschland und bin ein Bürger und habe zwei Fragen. Aš esu iš Vokietijos, esu piliečių atstovas. Porą klausimų. Pirmiausia, dėl autonominio vairavimo. Kokių yra ketinimų ir kokia dabar padėtis? Kai bus priderinti teisės aktai atitinkami pakoreguoti, taip pat ar nereikės pakoreguoti šviesoforų sistemų. Nes autonomiškas vairavimas e, atveria galimybę, atsiranda ir kitų dalykų ir koks yra lai, tvarkaraštis. E, pirmiausiai E, reikėtų pakalbėti apie socialinį dempingą ir noriu pasakyti, kad mūsų komiteto visi nariai sutinka su tuo, kad socialinis dempingas yra Europos projekto e, nuodai apnuodėjais visas mūsų idėjas ir mes turime spręsti, kaip išspręsti socialinio dempingo e, problemą. Tai yra rimtas labai klausimas, ar mes E, bandysime dėkti normas e, minimalaus atlygio ir taip toliau, e, ar mes nuleisime normas dėl to, ar dėl sveikatos saugos darbe normas priimsime. Bet yra taryba. Kitas dalykas, nebūtinai taryba galvoja taip mes ir ne visuomet mes galime dėl viso to laimėti. Ir E, atsiprašau, kad e, galbu techniškai, bet mes komitetuose dažnai minime žodį paketas arba rinkinys e, tra, geležinkelio judumo priemonių paketas. Grupėmis siūlomi teisės aktai ir mes rytoj apie tai kalbėsime Mes kalbėsime apie tai, kaip mes turėtume iš naujo pamilti geležinkelius, traukinius. Ir reikia galvoti, ko, tokiu būdu mes e, laimėsime visi, klimatui tai bus gerai aplinkai ir taip pat e, užtikrinant darbo vietas, kaip jūs sakėte. Taigi e, bus važtamas geležinkelių paketas. Taip pat yra kiti dalykai - konkurencija, fiskalinė, išorės e, kaštai ir panašus dalykai. Negali būti taip, kad kažkas moka daugiau. E, kažkas tarsi pasipelno labiau kabutėse iš tam tikrų dalykų, bet mes už tai norime mobilumo pakete svarstyti e, vieningą sistemą, tai yra eurovinėtės klausimas, aš nenoriu minėti žodžio mokestis, nes visi išsigasta, o dabar dėl autonomiškų automobilių. Ar automobiliai susikalba tarpusavyje? Taip, jau yra tokių dalykų, yra e, galimybė keistis informaciją ir, e, pavyzdžiui, galima gauti informaciją, kad už kažkiek kilometrų už tam tikrą atstumą yra įvykusi avarija. Iškart galima pamatyti tokią informaciją automobilyje. Ir auton... E, ponas Ertukas labai gerai paaiškino apie atsakomybės klausimą, pavyzdžiui, dėl autonomiškų automobilių. Jeigu mes neužtikrinsime reglamentavimo, uh, E, bazės. Ir taip pat reikia. Reikia taip pat užtikrinti, kad automobiliai būt, turėtų prieigą prie informacijos sistemų, kad jie gautų duomenys, kad jie galėtų pradėti važiuoti. Pavyzdžiui, įsidegus, uh, užsidegus tam tikrai žaliai šviesai, tai šviesoforo. Dabar ponas Vandenkamp. Mes turime būti labai atsargus Kartais mes e, žiūrime e, į darbo sąlygos, jos nebūtinai atitinka tam tikrų e, nacionalinių sistemų ir tada iškyla socialinio dempingo klausimas, bet kartais ir kartais miname apie nelik tolių. Mes žinome, kad Europos rinkoje yra 520 milijonų žmonių. Ir Mes e, turime spręsti socialinę dempingo problemą. Komisijos pirmininkas ponas Junkeris e, sulaukė e, komisijos narės atsingos už judumą Tyson pasiūlymo įkurti socialinę agentūrą, kuri tirtų įdarbinimo sąlygas, užimtumo sąlygas. Aš esu iš Niderlandų ir man kartais keista įsigilinus į Prancūzijos darbo sąlygos. Man atrodo, kad jos yra per daug e, nelankščios. Pavyzdžiui, Air France keliam pilotai susidūrė su nemažomis problemomis, nes darbo sąlygos tikrai e, nelankščios Air e, France. Pavyzdžiui, Prancūzijoje ir keliam pilotai nukentėjo nuo to. Jiems kilo problemų. Mes gyvename toje pasaulio dalyje, kurioje užtikrintos geriausios darbo sąlygos. Pasižiūrėkite JAV. E, skurdas didėja, auga. Taip pat e, aš noriu sureaguoti į klausimą apie judumo priemonių paketo. Mes e, turime galvoti apie geresnės sąlygas ir reikia daugiau jud... lankstumo Prancūzijoje. Dėkuoju. Ponas Deland, Dalundė. Dėl e, autonomiškų automobilių yra labai daug privalumų, bet reikia, pavyzdžiui, saugumo požiūrių, nes e, dabar galvojama, kad jie bus saugesni negu žmonių vairuojami automobiliai. E, pavyzdžiui, jeigu vairuoja išgėręs žmogus dabar ar pavargęs vairuotojas. Taip pat bus galima stopyti išteklių, bus e, galbūt e, netaip kenkiama aplinkai gaminant tokius automobilius. Dabar taip pat reikia kalbėti apie kitas galimybės geresnė gyvenimo kokybė, automobiliai bus naudojami bendrai, nebus e, parkuojami, laikomi pastatyti ilgai. Ir reikia taip pat galvoti apie apskritai vairių transporto rūšių e, naudojimą. Bet e, reikia galvoti, kad nesitiktų taip, jog autonomiški automobiliai neatsirastų anksčiau negu teisės aktai. tikrai reikia labai daug padaryti e, dar teisėkurose ponas Kochneris. Ačiū. E, klausimas iš Vokietijos apie 68 metų vieno susitarimą. Man atrodo, kad reikėjo jau anksčiau kai ką padaryti, kadangi darbuotojai bet kokioje situacijoje turi uh, E, sugebėti suvaldyti automobilį. Taip automatinė e, stabdžių sistema įsijungia kitos priemonės, kurios padeda vairuotojui tada, kai jisai nebesuvaldo automobilio. Stabdžių antiblokavimo sistemos ir kitos. Ir kai uh, stabdymo pagalbinės priemonės įjungia, tai e, vartotojas nebekontroliuoja tų sistemų. Mes turime galvoti apie tai, kaip tobulinti sistemas, bet labai atsargiai taip pat reikia žiūrėti plėtojant e, autonomiškus automobilius. E, taip pat įvairios, įvairios įrangos dėgymas transporto priemonėse Jeigu pagalvosime apie autonomiškus automobilius, kai nebe gali e, duoti signalo ranka pėsčiajam kartais, kai galima tą padaryti, reikia galvoti, kokia bus naujoji signalų sistema. Reikia, kai buvo pasakyta, sukurti sistemą, bet aišku, technologijos e, turi suteikimus galimybę ir taip pat ekonomika turi pasinaudoti šiomis galimybėmis. E, Dėkoju panui Kor. Pereisime prie mūsų antro svečio. Pane Tokinai, jūs vadovaujate tam, kas yra vadinamas mobilumo fabriku. Papasakosite mums, kas tai per fabrikas ir kokie e, nusimato darbo barai, kokie jie jau dabar. Ir galiausiai paskui vyks kitą klausimą atsakymų sesiją. Dešimt minučių žodį iš jums, prašau. Dėkuoju, ponė pirmininkė, ponios ir ponai. Dėkuoju už tai, kad pakvietėte mane čia. Aš nevadovauju mobilumo fabrikui, bet jį pristatysiu. Ir šiandieną norėčiau pristatyti savo paties požiūrį į tai, kokia galėtų, neturėtų, bet galėtų būti mobilumo transporto ateitis po keleto metų. Pagrindinį dėmesį skirsime miestų transportui, bet aš apie ją šiandieną nekalbėsiu, kalbėsiu apie tendencijas, kurias analizuojame jau keletą metų ir pagrindiniai žodžiai tai yra dalymasis, dalymosi ekonomika, apie dalymasi duomenimis, apie tai kalbėjome, bet aišku, dalinamasi yra ir įvairiais trikdžiais. Kitas raktinis žodis yra karta nes tikrai pastebime didžiulius pokyčius tarp jaunų žmonių. Ir naujosios kartos Y ir Z elgesi visiškai kitaip, negu elgdavosi ankstesniosios kartos. Ir mes matome tai, ką matome. Darant apklausas ar JAV, ar Japonijoje, ar Europos Sąjungoje, jaunimui yra užduodamas klausimas, kokio asmeninių daiktų galėtumėt atsisakyti, jie atsako, kad negalėčiau atsisakyti e, mobilio telefono arba automobilio, bet automo, automobilio galėčiau atsisakyti. Ir jeigu pažiūrėtume į tai, kiek e, žmonių turi vairuotojų teisės, parodysiu jums pavyzdį ir iš Briuselio. Tai jeigu pažiūrėsime, kokio amžiaus žmonės Briuselėje išsilaiko vairuotojo teisės, tai pamatytume, kad per dešimtmetį labai stipriai krito tas amžius, nes dabar žmonėms sulaukus 18 metų nėra privaloma būtinai vairuoti automobilio. Ir šita tendencija pastebima visose išsivyščiusiose valstybėse. Taigi šitai kartai yra aktualus dalyjimasis, o dalintis galima viską, tiesą sakant. Galima uh, dalintis kelionėmis, keliauti kartu. Ir kok, kas yra unikalu Europai? Na, tai galėtų būti toks pasakymas, kad kelionę geriausiai nusako ne nuvažiuotų mylių skaičius, bet draugų skaičius, su kuriais keliavai kartu. Taigi dabar yra sukurti metodai, kaip parodyti, jos sugalvojo BlaBlaCar, įkurėjai, kaip parodyti, kad e, žmonės dabar gali keliauti nebūtinai su pažįstamais žmonėmis. Jie, šita BlaBlaCar parodė, kad žmonės dabar yra pasirengę sėsti į tą, pačią, tą patį automobilį su visiškai nepas, nepažįstamais žmonėmis dėl to, kad jie pasitikė pačią tą platformą, kad jų užtikrins jų saugumą. Ir iš tikrųjų e, Daug yra tokių automobilių dalymosi platformų ir sistemų ir visi turbūt, Google galima rasti jų daug ir žinome, kad Facebookas irgi dabar tokią kūrė platformą jau metus, jie to užsiema. Taigi, dabar galima galvoti, kiek toli mes nueisime su tais automobilių dalymosi įpročiais. ir e, kaip elgsis tradicinės transporto priemonės, nes anksčiau niekas negalvojo, kad blablakar bus tokia sėkminga ar galės konkuruoti su kitais keliavimo būdais. Ir dabar jau yra automobilių dalymasis, e, egzistuoja labai daug, visada buvo įmanoma dalintis automobiliais, bet dabar yra, e, yra vairiausių platformų, kampio Vokietijoje, Šveicarijoje, kitose valstybėse. Ir vien tik Briuselį, jeigu pasižiūrėsime, nes dauguma iš jūsų gyvenate Briuselėje, vos per metus tapome be ne automobilių dalymosi sostinė Europoje, nes visi automobilių dalymosi um, visos platformos nusprendė pradėti savo veiklą Briuselėje išskyrus vieną. Ir tikrai savaitgalio metu uh, galima rasti šimtus automobilių, kuriais yra linkę ir norintys pasidalinti jų savininkai su jumis. Taip pat ilgus atstumus važiuojančių automobil, e, autobusų sistema labai stipriai išaugo. Taigi dabar greitkeliuose kai važiuoja ne tik tai automobiliai ir sunkvežimiai, bet ir autobusai. Tai yra irgi įdomus poslinkis, pamatysite kitoje skaidrėje, kaip išsiplėtė, koks buvo sukurtas per vienerius metus tinklas automobilių ir autobusų važiuojančių ilgus atstumus. Taip pat yra kita infrastruktūra, kurią galime dalintis, pavyzdžiui, automobilių parkavimo infrastruktūra. ir parkingų stovėjimo aikštelių savininkams yra padedama taip pat e, dalintis turima vieta, kad atsirastų naujų parkavimo vietų miestuose. Taip pat trečiasis raktinis žodis tai yra trikdžiai ir apie trikdžius jau keletą metų niekas nėra girdėjęs. Bet dabar jų gali padėti padaugėti. Jūs turbūt girdėjote, kas yra GAFA. Prieš tai mm, kalbėjęs kolega ne visai žinojo, kas tai yra, bet jūs turbūt žinote. Gal žinote ir NATO. Ar žinote, kas yra NATO? Ne? Žinote? Tai yra Netflix, Airbnb, Uberis ir Tesla. Ir tokie to, to, tokios grupės e, vystosi greičiau negu GAFA, nes jos naudojasi GAFA, kad stiprėtų ir plėstusi. Ir kas yra įdomu, tai pavyzdžiui, Danijoje buvo sukurtas pirmasis skaitmeninis ambasadorius. Mes žinome, kad su jais mums reikės dirbti kartu, bet reikia ir kovoti su jais, nes dėl to labai stipriai keičiasi viskas, įskaitant ir transporto sektorių. Taigi štai kas, Renatu. O apie Uberį girdėjote tikrai, vyko daug diskusijų apie juos. Šitame ekrane nerodo kažkaip skaidrių. Na, bet gal ir gerai tokie trukdytojai, nes Jau labai seniai yra diskutuojama apie transporto ateitį komisijoje, parlamente, bet reikia pripažinti, kad e, nelabai sparčiai judama pirmin. Pažiūrėkime, kas įvyko šį savaitgalį Briuselėje. Reikėjo uždaryti viedukus. Ir šį savaitgalį buvo padarytas mažytis šuolis pirmin, nes visi operatoriai išsprendė problemą per savaitgalį, rado sprendimą, nukreipė transporto priemonės kitais keliais ir panašiai. Taigi tie trikdžiai, man atrodo, yra svarbus ir naudingi. Bet aišku, ta, tie trikdžiai paprastai vieta, vyksta vietos lygmenių. O ketvirtasis raktinis žodis yra jungtis. Taip, vyksta, turime, žinome, kokios dabar gyvena kartos atstovai, žinome, kokie yra trikdžiai, žinome, kad yra dalymosi ekonomika ir pagalvokime, kokie mums dabar yra prieinamos, kokios jungtis ir Tai tos jungtis e, yra svarbios visur, nustatant kainas ir panašiai. Ir matome, kad tie aktoriai, veikėjai, kurie turi daugiausia ryšių, dauguma yra ne iš Europos. Google Maps, pavyzdžiui, be ne milijardas vartotojų naudojasi Google Maps, o jie yra ne iš Europos ir panašiai. Bet kas mus šiek tiek uh, gazdina, štai ką aš vakar nuveikiau. Čia mano Google Maps laiko juosta. Gal nelabai tiksliai jūs ją matote, bet Google'as apie mano gyvenimą žino viską. Google'as žino, kad vakar aš buvau Heizelyje renginyje, po to su draugais buvau susitikęs porai valandų. Jis žino, kad aš 2,5 km nuvažiavau dviračiu vakar ir aš nieko pats nedariau, kad būtų sformuluota tokia laiko juosta apie mano gyvenimą vakar dieną. Ir tai dar vienas dalykas, ką noriu paminėti, tai yra automatizavimas. Jis yra viduryje tarp kartų, kartos aspektų, jungčių, uh, dalymosi ekonomikos, tų trukdžių. Automatizavimas gali apimti viską ir tikrai gali būti, kad mes galim sukurti tokią sistemą, kuriai vadovaus ne viešosios institucijos, bet partneriai, nes jau dabar nebe automobilis, o mobilusis telefonas e, vairuoja, pavyzdžiui, Tesloje, ne, galima mobiliuoju telefonu viską daryti. Ir tikrai automobilis jau dabar yra neatskiras įrenginys, o tinklo dalis. JAV Fenikso mieste tai labai gerai matosi. Taigi pokyčiai vyksta labai greitai. Na ir paskutinės, mano, paskutinė mano mintis apie naująją ekosistemą. Atsiranda nauja pasaulinė ekosistema kurioje trūksta vieno veikėjo, tai būtent viešosios institucijos. Jos tai sistemai nepriklauso. Yra automobilių gyventojai, e, gamintojai, yra automobilių dalymosi platformų atsakingieji, yra didžiosios IT bendrovės, Microsoft ir kitos, bet nėra viešų institucijų. Manau, tą reikėtų turėti omenyje. Ir dar porą žodžių apie e, mobilumo fabriką Labai greitai, labai atsiprašau, kad tik užsikalbėjau. Taigi, mobilumo fabrikas prasidėjo Prancūzijoje, jį palaikė mūsų, aplinko, palai, mūsų aplinkosaugos agentūra. Tikslas yra padėti ES startuoliams tapti vienaragiais, itin sėkmingais startuoliais. Ir mes, jeigu yra kažkokie startuoliai, ir Čia mūsų tikslas yra padėti tiems startuoliams integruotis į kitas ekosistemas, nes startuoliams reikia ne tik tai finansų, jiems reikia palaikymo, politinės paramos, inovatyvių e, įstatymų. Dėkoju visiems ir linkiu malonaus, malonaus popietės. Ačiū už Jūsų pasisakymą. Jis e, sukrešiantis, supurtantis išgirdome, kad mūsų ekonomika labai labai įtakos tos technologiniai pasikeitimai. Kalbama apie tokią ekonomiką, kuri keisys. O kas, o kas yra ta bendradarbiavimo ekonomika? Ar Uber tai yra to pavyzdys? Aš taip nemanau. Tai yra deputatės nuomonė, ne pirmininkė šio komiteto, bet deputatės nuomonė. Uh, reikia apibriežti, kas yra ta bendradarbiavimo ekonomika. Čia vėlgi turime tam tikrą teisinę tuštumą. Ir ta naujoji ekonomika iškelia naujų klausimų, naujų iššūkių, klimato iššūkį, socialinį, iš, socialinį iššūkį taip pat. Norėčiau grįžti prie to klausimo, kurį uždavė mūsų posėdžių dalyvis. Socialinis dempingas aktualus klausimas kolegė Dadon puikiai žino tuos klausimus ir norėjau jai suteikti žodį kaip tik, nes tas klausimas buvo iškeltas ir norėjome apie tai tarti žodį. Ačiū, ponė pirmininkė. Tai, ko gero, leis šiek tiek subalansuoti įvairias išreikštas uh, pozicijas dėl socialinių dempingų, kurias turi Europos parlamento nariai. Jeigu žiūrime į transporto sektorių, du uh, poliai yra akivaizdus. Tai yra aplinkos saugos klausimai ir socialiniai klausimai. Dėl socialinių klausimų. Taip. Yra reiškiamos tam tikros pozicijos, kuris dėja yra skirtingos. Manau, kad tie visi aspektai turi būti nagrinėjami ir užimtumo komitete, ir transporto komitete. Abiejose, kadangi negaliu pritarti pono Vanderkamp nuomoniai, nes jis sako, kad Prancūzijoje egzistuojančios darbuotojų teisės yra sustabarėjusios. Aš manau, kad darbuotojus saugoti, apsaugoti reikia, priešingai reikia, kad tos apsaugos priemonės būtų numatytos europinių lygmenių ir visiems darbuotojams visoje ES turi būti apsaugos priemonės. To ir laukia darbuotojai. Jie nori ne tik liberalizacijos, bet ir apsaugos priemonių. Ir judumo pakete jau yra numatyti tam tikri dokumentai, kur apie tai kalbama. Kita vertus yra dar vienas tekstas. Na ir atleiskit, kad uh, leidžiu tokias techninės detalės, bet tai yra dabar nagrinimas klausimas, yra komandiruojamų darbuotojų problema. Negalima sakyti, kad transporto sektorius e, bus paliktas nuo šalino šito visko ir kad transporto sektoriaus darbuotojai negalės turėti tų pačių teisių kaip kitų sričių darbuotojai. Tai štai, Europos parlamentas, kad ir nėra labai vieninga šiais klausimais, tai yra normalu, mes atstovaujame skirtingoms frakcijoms ir reiškiame skirtingas nuomonės. Dėkoju, pirmininkė, ačiū. Nepamiršau savo kolegos Teličkos, nei Kramer, bet mačiau, kad piliečiai prašo žodžio. Kad, kad jie galėtų paklausti, mes galėtume jums atsakyti. Prašau, klauskite. Ačiū. Ir čia jau dabar chronometruosiu. Aš esu studentas iš Paryžiaus, jis man mano vardas. Duomenys, jų apsauga. Mobilumas turi įtakos įtakos e, e, ekonomikai, privatumui mūsų taip pat, kaip bus saugomos mūsų privačios teisės, e, kaip saugosim tą privatumą. Ir kitas klausimas, tai yra kibernetinis saugumas. Daug kalbam apie autonominius automobilius. O kaip bus su kibernetiniais išpoliais? Ar mūsų mobilumas dėl to tampa labiau pažeidžiamas? Ačiū. Dėkoju iš klausimą. Kyla dar viena ranka. Prašom, žalę švarką dėvinčiam svečiui suteiksim žodį. Labai ačiū. Norėčiau užduoti klausimą, kuris yra susijęs su miestu, e, jud, miestuose judumu ir su socialiniais dalykais. Kai kur visuomeninis transportas yra nemokamas, bet e, apie tai turbūt institucijose kol kas diskusijose nekalbama. Tai mano klausimas būtų toks. Ką manote apie tai, ar turi būti visuomeninis transportas nemokamas ir kokią ateitį galėtumėte numatyti šio klausimo sprendimui. Ačiū. Dėkoju, sako pirmininkė. Jums iš dešinės e, sėdi, taip pat tas mokuris nori paklausti. Klausimas. Norėčiau grįžti prie nemokamo visuomeninio transporto. Dėl traukinio, aišku, Mm, nėra net jokių abejonių, tai yra ekologiškiausia transporto priemonė. Norėčiau paminėti e, tris dalykus, kodėl turėtų būti nemokamas e, traukinys. Tai suteiktų galimybę visiems naudotis transportu. Per daug žmonių gyvena labai skurčiai ir negali naudotis tą judumo teisę. Tad jeigu traukinys būtų nemokamas, daug, daugiau žmonių galėtų judėti laisvai. Albaninė, pavyzdžiui, Prancūzijoje egzistuoja E, nemokamas transportas 175 procentais išaugo naudojamasis e, tuo nemokamu visuomeniniu transportu, Belgijoje 16 procentų buvo pastebėtas automobilio naudojimas. E, geležinkelis turizmui gali atnešti daug naudos, mažiau automobilių miestuose, geresnė prieiga prie įvairių miestų. Tad kaip visą tai finansuoti? Mano toks klausimas būtų pagrindinis. Uh, bet norėčiau Belgijoje įgyveninti tą pavyzdį pasakyti, aš esu belgas. <laughs> Minutė dar, sako kalbėtas. Jeigu valstybė turės kompensuoti SNCB geležinkelių bendrovės patirtą nuostolį, jis siekia milijoną eurų, milijardą eurų, tad e, reikės, aišku, užtikrinti geresnę kontrolę to transporto ir Pusę milijardo sudaro šios išlaidos. 4,1 milijardo eurų valstybė subsidijuoja įmonių automobilius. Kart, tos subsidijos kartais siekia iki 2,5 milijardo. Aš manau, kad e, jeigu atkreipsim dėmesį visą tai, e, labai nesunkiai viešas transportas gali tapti nemokamu. Ačiū. Šalia jūsų e, kažkas norėjo klausyti. Taip? Labą dieną. Gabriel. Mokausi Paryžiuje. Aš norėčiau pasisakyti prieš tai, ar kad neturėtų būti mokamas visuomeninis transportas, bet kaip jis turėtų būti apmokamas, paaiškinsiu. Pavyzdžiui, tas pats transporto abonementas galėtų pasitarnauti, pavyzdžiui, visuomeniniam transperte, visuomeniniam transportui išnaudoti tą patį abonementą ir Madride, ir Paryžiuje, ir Berlyne, ir visur. Ir aš galvoju, ar nereikėtų iškelti štai tokio klausimus, galėtų būti aktualus. Merginos, prašau, sako pirmininkė. Labą dieną. Aš taip pat mokusi Paryžiuje, studentė esu. Susidariu įspūdis, kad diskusijoje kalbame apie tai, ar naudotis kelių transporto ar genežinkelių transportu. Tuo tarpu Paryžiuje labai vystosi upių transportas. E, pervežamos prekes taip pat yra vaidinamieji keleivių laiveliai, laivai taksi Tad man kyla klausimas, kokį vaidmenį galėtų suvaidinti upių transportas e, rydienos miestuose. Ačiū. Prašom, panelė, klauskite. Aš turbūt galiu kalbėti olandiškai, bus man lengviau. Mes ką tik tai išgirdome per pasisakymą apie bla bla ką sistemą, kitas e, sistemas, naujas iniciatyvas, e, Flixbus sistemą e, bet reikia fizinių tam tikrų sąlygų, kad atsirastų daugiau tokių iniciatyvų. Ir taip pat reikia užtikrinti saugumą Aš kaip moteris, pavyzdžiui, e, turėčiau būti tikra, kad bus saugu naudotis tokiamis priemonėmis, pavyzdžiui, bendromis priemonėmis. Rožinių mėgstinių vaikinas nori klausyti. Ačiū. Sebastien mano vardas, turiu du klausimus. Vieną uždavė, jau mano kolegos kalbėjo prieš tai. Minutę tik turiu, tad klausiu greitai, o viešai kalbėti nemoku, bet pabandysiu greitai. Kai, kai žinome, kad transportas vaidino labai konkretų vaidmenį e, Europos istorijoje, man kyla klausimas štai koks. Kada turėsime plataus užmojo politiką? Noriu klausyti tų žmonių, kurie atrodo išėjo iš salės. Ar būtų galima sukurti e, tokią sistemą, kur pariestų ne tik geležinkelio, bet ir kitas transporto rūšis? Kitas klausimas būtų skurdžiai gyvenantis žmonės. Per nelik daug dar yra socialinės neligybės e, mobilumo srityje. Kalbam apie vairias e, priemonės, e, apie bendradarbiavimo platformas, bet jos vis tiek tebe lieka mokamos. Sistema, kai susimoky visur, yra gal ir ne pati blogiausia, bet ką daryti su žmonėm, kurie gyvena labai labai skurdžiai ir jaučia atskirti. Pirmininkė, ačiū, klausimų tikrai daug. Duomenų klausimas. Jis taip pat iškelia neišvengiamai kibernetinio saugumo klausimą. Tai yra labai aktualus klausimas, nes jeigu rydienos automobilis patirtų hakerio išpolį, tai būtų blogai, įsilaužėlio išpolį tai būtų blogai. Mes manome, kad reikėtų sukurti Europos kibernetinio saugumo agentūrą dėl viešo transporto nemokamumo, kad jau būtų galima naudotis veltui. Tai gali būti privalumas jūs lyginate, kokios investicijos reikalingos. Sakėte, kad nežinau, kaip Belgijoje veikia CTB sistema, bet jūs teisingai sakėte, kad nemokamai to transporto turėtų naudoti žmonės, kurie e, sunkiai gyvena. Turėjome tokių žmonių, kurie, pavyzdžiui, nesugebėjo apmokėti sąskaitų už šildymą. Tai vadinama energetiniu skurdu. Šiandien turime panašų reiškinį transporto srityje. Tai yra žmonės patyrantis mobilumo skurdą. Jų skaičius auga stipriai Europoje. Pasakysiu pavyzdį. Prancūzijoje 8 milijonai būtų tokių žmonių, kurie jaučia mobilumo skurdą kas tai yra. Tai yra tie žmonės, kurie neturi galimybės naudotis transportu. Arba jie gyvena teritorijose, kur visuomeninio transporto nėra, arba jis yra per brangus žmogus, kuris e, negali laisvai keliauti, jis yra atkirstas nuo pasaulio, tai yra pavojinga. Kodėl? Todėl, kad čia ir vyksta tas lūžis visuomenėje. Ir man turime ne tik uh, teritorinį lūžį, bet ir socialinį lūžį. Kaip egzistuoja toks dalykas, kaip, pavyzdžiui, skaitmeninis lūžis. Visi kalba apie pažangą, bet e, galbūt tas autonominis automobilis sukurs papildomų lūžių. Lūžių tarp kartų e, atskirų, tai bus jauni žmonės, kurie naudosis, kurie naudosis internetu, kurie naudosis tomis priemonėmis, tuo tarpu vyresni galbūt nebūtinai. Aš E, esu pirmininkė, niekas manęs nestabdo kalbančios ir pasistengsiu pasidalinti atsakymų įskirtų laikų su savo kolegomis. Ponas Vim Vandenkam, prašau. E, e, Labai ačiū, aš norėčiau penkis dalykus paminėti. Pirmiausia, privatumas ir jo apsauga. Sutinku su tuo, kad ES turi būti įvertinta šioje srityje. patvirtiname reglamentą e, dėl privatumo sutinku su ponu Takun, nežinau ar ištariau gerai jo pavardę, Takuen. privatumo atsaugumas kartais atsilieka, nes kyla vis naujų problemų. Antras dalykas, mes turime užtikrinti, kad neperdosime visų savo duomenų Google, o paskui skusmės, kad Google neapsaugo mūsų privatumo. Jeigu važiuoju dviračiu Bruselėje su GPS, ir reikia labai atsargiai e, žiūrėti į duomenis. Dar vienas dalykas - nemokamas viešasis transportas. Man regis, kad prezidentas Makronas atsingas už tokias e, mintis, bet mes ES negalime to užtikrinti. Tai nėra mūsų prerogatyva, tai yra subsidiarumo klausimas. Žinau, kad Paryžiaus merė yra labai šiuolaikiška moteris tačiau e, nemokamas transportas nepatenka ES kompetencijų srity. Norėčiau atsakyti savo tėvinainį, ji e, kalbėjo apie saugę fizinę aplinką, pavyzdžiui, naktį. E, vietos valdžia, pavyzdžiui, Paryžiuje turėtų uh, E, priimti atitinkamas priemas. Europa negali prižadėti per, ne, per nelik daug, nes tada vargu ar gyvenysime visko. E, dėl geležinkelio Niderlanduose e, prieštarų daug dėl naujųjų idėjų, nes daug kas galvoja, kad, kad per daug dalykų yra nemokami, bet E, yra toks planas 18-mečiams numatyti 3-4 savaičių galimybę nemokamai keliauti traukiniais Europoje. Pone Stalička. Norėčiau vieną aišku dalyką pasakyti. Nematau ne vienos frakcijos parlamente, kuri negalvotų apie socialinės teisės ar darbuotojų darbo sąlygas. Tikrai dėl to problemų mums nekyla bet tam tikrais atvejais dėl tam tikrų transporto rūšių įmonės asmenys kartais piktnaudžiauja teisės aktais, tačiau nacionalinės institucijos turėtų įgyvendinti teisės aktus deramai. Kitas dalykas dėl socialinio dempingo. Ne, e, tai e, kartais yra tas pats, kas protekcionizmas, nes matome, kad rinka vidaus yra rinka pro, fragmentuota, valstybės narės taiko atskiras individualias priemonės, atskiras priemonės, kurios labai kenkia mums, vartotojams galiausiai. Toliau nemokamas viešas transportas sutinku su ponu Vaninkamp, jeigu kaž, kažkuri valstybė narė nori tą daryti, tai gerai, bet nėra tokio daikto kaip nemokamas transportas, arba jis bus. E, už jį nereiks mokėti, bet reikės, e, pavyzdžiui, e, mokesčiais kaip nors e, padengti. Kai kur BVP gal bus 3 ar kažkiek, 3 ar kažkiek procentų skiriama tai sričiai. Bet mes turime suprasti, kad mes sudarytume sąlygas dirbti veiksmingiau ar geležinkelio ar kitose srityse. Ir tai yra palankus dalykas. Uh, E, aš rengiau pranešimą dėl aviacijos strategijos ir mūsų mintis yra sujungiamumo, sujungimo rodiklis Europos Sąjungoje. Mes siekėme užsitikrinti tam tikrą lygį, kad būtų pakankamai sujungimo elementų. Ir aš raginu tokį sujungimo indeksą įdėkti, kad mes galėtume įvertinti, galėtume įvertinti savo uh, pažangą. Dabar ponas Krameris. Taip, buvo kalbama apie dizelino taisyklės, mes aišku kalbame apie Europos taisyklės po to, kai vyko dizelino skandalas ir reikia tikrai tos europinės kontrolės. Po to socialinis dempingas, štai buvo vairuotojas iš Rumunijos, kuris vairavo Vokietijoje, Niderlanduose ir Prancūzijoje aštuonias savaitės, gaudamas minimalų atlyginimą. Tai yra beveik vergovė iš takografų galima buvo matyti, kur jisai važinėjo ir kadangi dirbo tiek daug Vokietijoje, jis turėjo gauti vokišką atlyginimą, o ne rumunišką. Toliau, toliau nemokamas transportas. Na, nėra tokio dalyko kaip nemokama. Kas dabar moka? moksleiviai, studentai, galbūt tokiems žmonėms galimybės reikia sudaryti geresnės, nes tikrai judumas yra viena iš pagrindinių teisių žmonėms. Jeigu 18 centų dizelino subsidijos būtų panaudotos veiksmingiau, tuomet būtų galima tris kartus visur suvežioti visus moksleivius, studentus ir vargingų, vargingai gyvenančius žmonės. Manau, kad konkurencija turi būti sąžininga tarp e, vežėjų, reikia remti geležinkelį ir viešai transportą, o kas vyksta Europoje, kad yra remiamas automobilių transportas. Dėkui, ponia Krameri. Ponas Koch. Dėkoju. Mes girdėjome kad iš Paryžiaus kolega sakė, kad būtų gerai, kad transportas būtų nemokamas nuo durų iki durų. Taip, iš tikrųjų, būtų gera gal iniciatyva. Taip pat kita gera iniciatyva būtų, kad, vyktų, e, kad būtų realių laikų pateikiamas teikiama informacija apie žmogaus keliavimo įpročius, kad būtų e, vienas biletas viskam, e, tarkim, važiuojant taksi iki oro uosto, paskui traukiniu iš oro uosto. Uh, Na ir mus pramonė e, gazina, kad jeigu iki 2020 metų nebus rastas sprendimo, bus blogai. Na, regionių lygmenių gal ir daroma pažangos, bet e, kalbant apie tarptautinį transportą, visoje Europoje pažanga nelabai pakankama. Dėkui, dar paskutinis klausimų raundas. Na, dabar socialiniai. Ir peržiūrėsime socialinius tinklus, kokie klausimai ten užduoti. Ir klausimai apie nemokamą transportą, apie uh, tam tikrą susiskaidimą tarp šalių. Prašom. Atleiskite, kad kalbu antrą kartą. Tačiau jaučiuosi priverstas tai daryti, išgirdęs tai, kas buvo pasakyta. Vėl kaltinamos valstybės. Žinoma, kad tokios valstybės kaip Vokietija ir Prancūzija priima įstatymus, kad darbuotojų teisės būtų tokios pačios visiems transporto vairuotojams, kurie važiuoja per Vokietiją ir Prancūziją, Europos komisija e, puola tas valstybės. Sakoma, kad e, mokėti tokį pat atlyginimą užsienio vairuotojui kaip prancūzui važiuojančiam Prancūzijoje, tai e, pažeidžia ES teisinės taisyklės. Vėlgi, neužraukit visko ant valstybių pečių, jūs iš dalies esate atsakingi Europos parlamento nariai už tokią situaciją dėl nemokamų visuomeninio transporto. Man nepatinka toks siūlymas, man labiau patinka socialinis kainų nustatymas. Vėlgi, dar kartą noriu pritarti ponui Kramer, manau, kad reikėtų, kad studentai galėtų laisvai, gal netgi nemokamai naudotis viešosiomis paslaugomis, e, naudotis viešuoju transportu nemokamai nes rytoj, pavyzdžiui, jie tuomet jau bus išmokę tuo transportu naudotis ir tuomet netaip greitai griepsis individualaus automobilių. Dabar dėl platformų ekonomikos. Šiandien tos platformos netitinka jokių taisyklių, nes e, jos yra tarptautinės, jos e, už nieką neatsako, jos e, neįeina ne jokių subordinacinių ryšių sistemą darbuotojai tuo pat metu yra ir darbdaviai. Būčiau pasiūlęs pas, padirbti Flixbus įmonėje ir pasižiūrėti, kokiamis sąlygomis dirba vairuotojai jums, ponė Vanderkamp. Manau, kad dabartinės sąlygos kuria dar didesnį skurdą. Ačiū. Pirmininkė, kiti klausimai. Prašau klausti. Taip. Alfonsas yra mano vardas, mokausi Paryžiuje, diskusijoje daug buvo kalbėta apie automobilius ir viešai transportą tam, kad būtų galima išspręsti transporto kamščių problemų, problemą miestuose. Dėl viešojo transporto norėčiau kalbėti apie jų taršą ir jų įtaką mieste orui. Yra tokio viešo transporto, kuris yra labai taršus. Mūsų bičiuliai Junktinėje karalystėje stengiasi jų atsisakyti E, kai kur net automobiliams draudžiama važiuoti į miesto centrą, toje pačioje, tam pačiam Londone, pažiūrėjau. E, daugelį miestų Vokietijoje irgi labai stipriai reguliuojamas transportas mieste ir kai kuriuose kvartaluose, kai kuriuose sektoriuose yra neleidžiama įvažiuoti juos tam tikriems automobiliams, ar nebūtų galima parengti bendrą europinę politiką, o nepalikti tų klausimų valstybių ar miestų kompetencijai gal būtų galima parengti kriterijus, kurių dėka būtų galima kontroliuoti e, viešą transportą ir individualius automobilius, kurie yra taršus, kad jie tiesiog ne, nebevažinėtų mūsų miestų gatvėmis, nes kartais e, vykdoma labai kontroversiška politika, ne vienoda atskiruose valstybėse narėse. Ačiū Alfonsui, sako pirmininkė. Prašom klausti. Aš dar kartą noriu pasisakyti, liūdimą tokį išsakyti dėl bendradarbiavimo platformų ar dalymosi platformų. Puiku, kad išgirdau kalbant apie nemokamą transportą. Tai yra tas dalykas, kuris bus dėgiamas naujoje mūsų versijoje. Aš manau, kad turime galvoti apie vartotojus, apie naudojamus daiktus. Mes nesame būtinai grobuonis, kurie nori išdraskyti socialinį tinklą. Tai yra įmonių e, mes, mes turime įmonę, kuri nebūtinai siekia milžiniškų pelnų ir aš manau, kad šiandien mes galime labai rimtai pagalvoti, ar negalėtume turėti sprendimų, kai transporto naudojimuose nemokamai, primokant papildomai kai kuriais atvejais. Na, nereikia kažkokių sovietizmo reminiscencijų, kur viskas, sakoma, buvo nemokama. Nereikia taip pat ir laukinio kapitalizmo. Šiandien galima ramiai pamastyti ir rimtai pamastyti apie visų bendrą labą ir priimti reikiamus sprendimus. Kitas dar vienas dalykas. Labai atsiprašau, sako pirmininkė, turite klausti greitai. Dėl inovacijų. Man kalba apie liberalę politiką, kai rinka imtų neva viską ir sureguliuotų. Inovacijų srityje Man reikia, žinome, kad reikia daug lėšų ir talentų, ir pinigų, ir panašiai. Ir e, nutinka taip, kad stambus ir turtingas praryja mažesnį ir silpnesnį. Ačiū. Prašom klausti. Buvo kalbama apie lūžį ir nustebau, kad kalbama buvo apie transportą tik finansinių ar techninių požiūrių, bet nekalbama buvo apie teritorinę aprūpinimą, apie transporto valdymą. Jeigu reikia išlaikyti mobilumą, ir imtis tam priemonių, tai reiškia, kad iki šiol ne viskas veikia. E, žinome, kad plečiami miestai be galo. Iki 80-mečio Prancūzijoje vykdoma buvo politika kurti didelius miestus. Štai pažiūrėkite, kas, kokie, koks tų miestų produktyvumas šiandien. Galime suprasti, kodėl reikia daug judėti Prancūzijoje, kodėl mobilumo poreikis išaugo du kart. O gal reikėtų numatyti labiau subalansuotą teritorinį aprūpinimą ir problema išsispręstų savaime. Ačiū. Prašom, gale man iš kairės. Jūs norite klausti, ar ne? Prašau. Ne, jūs nenorėjote e, pasisakyti. Gerai. Būna ir taip, kai žmogus nebenori kalbėti. Klauskite. Labadiena. Mano klausimas būtų labiau socialinės pakraipos. Kalbėjome apie nemokamą sumeninį transportą, kad visi galėtų juo naudotis. Ir spaudoje kyla tokia diskusija ir žiniasklaidoje dėl seksualinio persekiojimo visuomenėme transporte. Buvo pateikti statistiniai duomenys, kur beveik šimtas procentų moterų tvirtina, kad buvo seksualiai priekabiaujama prie jų, kad transporte visuomenėme jų atžvilgių buvo netinkamai elgiamasi. Po antros valandos nakties moteris paprastai, nurotai produsiniai duomenys, mėliau važiuoja taksi. Ir tad mano klausimas būtų toks, kaip kovoti su ta rykšte, su tuo netinkamu elgesiu Europos Sąjungos lygmeniu, nes manau, kad uh, Tas klausimas aktualus ne tik Prancūzijoje, bet e, ir kitose Europos valstybėse. Ačiū. Merci. Ačiū. Paskutinis klausimas. Labadiena. Dirbu nacionalinėje agentūroje, kuri padeda išpolių aukoms. Pažiūrėkime, kas vyksta Europos Sąjungoje, kai vyksta visuomeninio transporto uh, avariją, kaip aukoms mokamos kompensacijos. Ir nuolatos atskiri atvejai nagrinėjami, remiamosi valstybių narių teisės aktais, ar valstybės narės nenorėtų organizuotai spręsti šių visų klausimų, kad visos aukos sulauktų vienodo atžvilgių už panašią patirtą žalą. Ačiū. Na, pasižiūrėkime, ko mūsų klausime socialiniuose tinkluose. Dar daug klausimų gauname negalėsime visų jų užduoti. Antroji tema buvo visuomeninis transportas. Apie tai daugiausiai klausimą. BX e, klausimas buvo iškeltas. Kodėl galiu važiuoti, klausė vienas naudotojas, kad galiu važiuoti e, metro ir kitom priemonėm, bet negaliu važiuoti traukiniu. Kitas klausimas. Kada elektrokis bus elektrinės? Reikėtų švaraus transporto vaikams. Ir dar vienas klausimas. Kada planuojate išduoti europinį pasą visoms transporto rūšims? Taigi, autobusas, metro, dviratis, vienas klausimas ir švaresnis transportas. Ir antras klausimas. Ačiū, sako pirmininkė, klausimų labai daug. Dėl taršos miestuose. Mes E, kalbame apie reguliavimą ES lygmenių šitų dalykų. Reikia, kad žinotumėte, kai kalbame apie piestų politiką. Aš esu atsakinga už pranešimo rengimą dėl mobilumo klausimų sprendimą Europoje, mieste. Mes negalime primesti tam tikrų tikslų valstybėms narėms. Kodėl? Todėl, kad tai nėra ES kompetencijos ryties klausimai. Kai kurie sektoriai priklauso e, valstybių narių kompetencijai pagal subsidiarumo principą. Bet tai nereiškia, kad jeigu taip yra, tai nieko nereikia daryti. Priešingai, mes stengiamės kelti kuo daugiau tikslų. Pavyzdžiui, miestų politikos rytėje vienas svarbiausių Europos parlamento tikslų buvo deklaracija, kurią pasirašė transporto ministrai prieš metus dėl to, kad reikia sustiprinti dviračio vaidmenį miestuose. Dviračių reikia daugiau, dviračių takų daugiau, infrastruktūros daugiau. Visi ministrai pasirašė tą deklaraciją. Tuomet ponas Kramer vadovavo šiai komisijai ir visi sutarė dėl to, kad reikia dviračiui numatyti didesnę vietą mūsų transportų srityje. O dabar šią deklaraciją reikia paversti kūnų, taip sakant, įgyvendinti. Kartais tai sunku, Nes mes neturime teisės teikti teisės aktų. Juos mums siūlo Europos komisija. Ir e, kartais mums pavyksta visai gerai veikti šios rytie. Ir mes susidėm su 21 amžiaus iššūkiais. Pasaulio sveikatos organizacija sako, kad 21 amžiaus lyga yra tarša. Vien tik dizelio E, istorija. Reiškia, kad 400 tūkstančių žmonių per metus miršta per anksti. Jeigu nieko nedarome, kenkiame mūsų piliečių sveikatai, mes to nenorime. Būtent dėl to e, šį klausimą traktuojame labai rimtai. Ir dėl to norime ne tik reguliuoti kažkokių mažų tikslų siekti, mes norime, kad kiekviena šalis turėtų nacionalinę politiką, kurios tikslas būtų mažinti taršą. Prancūzijoje žinau, kad vyks e, seminaras judumo klausimais ir aš tikiuosi, kad tie visi klausimai ir ten bus iškelti. Taip pat buvo užduotas klausimas dėl. Dėl teritorinių klausimų. Tai yra labai rimtas klausimas. Teritorijų konfrontacija yra tokia, kad transportas pasirodo nebėra adaptuotas prie nūdienos poreikius, jų nebeatitinka. Persekiojimas ar priekabiavimas viešame transporte. Tai yra labai rimta problema. Žinau, kad Europos komisija ir moterų reikalų komitetas dirba prie šio klausimo. Šiemet dar bus bandoma labiau bendradarbiauti su tuo komitetu ir dėl to abonemento visoms transporto rūšims, universalaus transporto abonemento. Uh, jeigu būtų daugiau viešo transporto, tai reiškia, kad būtų daugiau mobilumo, tai reiškia mažiau automobilių. O tas e, bendras abonementas e, gali padėti pasiekti tų svarbių tikslų. Tai gali padėti. E, tuomet reikia harmonizuoti labiau bilietų pardavimo klausimus. Mūsų ekspertas tebėra su mumis. Noriu jo paklausti, ką jis mano apie tuos visus klausimus. Tai yra dideli iššūkiai Nepakankamai kalbėjome apie jūrų transporto, apie upių laivybą. Tai taip pat rimtas klausimas, bet norėčiau kreiptis į ekspertą ir paklausti, kokie yra aktualiausi klausimai, prie kurių reiks dirbti rytoj. Ačiū. Dėkoju. Na, svarbiausi iššūkiai buvo išvardinti šią popietę. Tikrai reikia juos spręsti skubiai dėl duomenų ir privatumo na, manau, vyksta didžiulis mūšis, ne tik tai transporto srityje, bet ir tai svarbu ir piliečiams, jų privatumas, privatumą ginant. Bet mes tikrai suprantame, kad GAFAS turi tiek daug duomenų, daug daugiau negu bet kokie kiti uh, transporto operatoriai. Google, Google turi, turi labai daug informacijos apie visus miestus, o jeigu turi duomenis, galės ateityje valdyti transporto sistemas daug veiksmingiau negu kad tai daroma dabar. Čia yra tas ta kova. Mes tikrai pradėjome karą, tai yra tikrų tikriausias karas. Nes taip, jeigu yra paskelbiamos baltosios knygos arba, arba teisės aktai, kur buvo bus e, raginama pagalvoti, gal reikėtų naudoti mažiau e, individualių automobilių, bet dabar kova jau visai kitokio lygio vyksta. Ir visi, vi, yra daugybė įvairiausių naujų paslaugų, pavyzdžiui, tas pats Flixbus arba e, dviračių trumpalaikės nuomos punktai. Ir dabar netgi yra sakoma, kad uh, kad e, Flixbus veikia viską taip greitai, jis gali paleisti naują paslaugą du mėne, per du mėnesius ir gali vežti e, keleivius už 99 e, eurus didelius atstumus, taigi yra kas aktualu. Tai yra integracija. Kalbant apie nemokamą transportą, aš esu prieš jį. Tikrai prieš. Nes ir Belgijoje, pasižiūrėkime, dauguma darbuotojų uh, nemoka už transportą, jie gauna sezoninius bilietus nemokamai. Arba 80 procentų kainos moka, 20 procentų moka valstybė. Ir kas atsitinka? Žmonės gyvena už Briuselio ribų, jie gyvena už kelių šimtų kilometrų nuo Briuselio ir nemokamai važinėja į miestą kiekvieną dieną. Be abejo, socialinė įtrauktis yra svarbi ir ji yra socialinė įtrauktis ir todėl kainodara turi būti irgi socialinė. Bet e, nemokamas transportas yra neįmanoma. Nėra tokio dalyko kaip nemokama, nemokamos paslaugos. Na taip, e, galvojant apie bilietų kainos nustatymą, čia reikėtų galvoti, kaip ta kainodara uh, pakoreguoti. Galima kalbėti apie paketus, pavyzdžiui, kaip yra apie televiziją, internetą, telefoną namuose. Turi visą šitą paketą, mokėdamas 50 eurų per mėnesį, pavyzdžiui. Gali būti. Mobilumas tai yra tas pats kaip transporto Netflixas. Galima būtų galvot, pagal, pagalvoti apie tai, kad žmogus sumokėtų 100-120 eurų per mėnesį ir galėtų naudotis visomis transporto rūšiamis. Aišku, gal visų nereikėtų jam, bet galėtų jisai naudotis vis tiek traukiniais, automobilių dalymosi, mm, platformomis po kiek nors kartų per savaitę, pavyzdžiui. Ir tokia galimybė tikrai vystosi labai stipriai Helsinkije, Vienoje yra jau teikiamos tokios paslaugos. Ir man atrodo, kad ateityje ir pas mus jos ateis. Bet kas yra labai įdomu, tai buvo paminėta, kad 13 procentų viso biudžeto 90 yra skiriama transportui, o 95 procentai to biudžeto skiriama automobilių transportui, automobilių priežiūrai, kūro įsigijimui. Čia kalba, kalba eina apie uh, asmeninės pajamas. Ir jeigu pažiūrėtume, kiek kainuoja turėti nuosavą automobilį ir kiek kainuoja juo dalintis su kitais ir kiek būtų galima staupyti, tai gautume labai daug lėšų kurti kitus socialinius projektus. Ačiū ponui Tokin už išaiškinimus. Gerbiami ES piliečiai, 15 minučių viršijome mums skirtą renginio laiką. Turime grįžti prie darbo, o jūs galite arba likti su mumis ir stebėti mūsų posėdį. Jūs norite likti, atrodo, taip, sako pirmininkė. Bet mes turime grįžti prie mūsų darbinio posėdžio. Tad dabar negalėsite klausti ar komentuoti. Kalbės butatai e, sutartomis temomis. Paaiškinsiu, kaip viskas vyks. Transporto komitete yra nagrinėjamos tam tikros temos. Ir jas nagrinėja pranešėjai. Nagrinėsime tokias temas. E, naujų sunkių transporto priemonių išmetamos CO2 kiekio degalų sąnaudų stebėsime bei duomenų teikimas. E, kiekvieno teksto atveju, kiekvieno dokumento atveju yra paskirtas pranešėjas, jis pateikia e, pranešimą ir pirmiausia, ponas Koputo papasakos, kaip jis jam sekasi renkti savo pranešimą. Žodis jam. Prašom. Grazie, grazie prezidente e komplimenti per, per l'iniciatyvą. Dėkoju pirmininkė. Ir iš tiesų sveikinu tokią iniciatyvą. Dabar reglamentas dėl CO2 kiekio išmetimo ir degalų sąnaudų naujose sunkiosiuose transporto priemonėse. Mes iš tiesų, čia yra pastanga e, padidinti transporto konkurencingumą, kartu laikantis e, klimato tikslų. Ir Šita stebėsena bus atliekama per vekto sistemą, nors dar daug ką čia reikia nuveikti, ypač e, galvojant apie iš metalų e, realiomis vairavimo sąlygomis matavimo sistemą ir kūro sąnaudų realiomis sąlygomis matavimo sąlyg... sistemą. Bet mes turime tikrai reglamentuoti sunkiasias transporto priemonės, ir reikia kaupti informaciją apie jas, nes tokia informacija labai svarbi e, renkantis transporto priemonę. Todėl mums reikia gerai subalansuoti viešai prieinamą informaciją apie tokias transporto priemonės ir reikėtų vengti nesažningos konkurencijos, pramoninio šnipinėjimo, šnipinėjimo ir panašiai. Todėl aš pagalvojau, kad būtų gerai atskirti, kas yra jautrus duomenys ir komerciniai duomenys, kad galėtume atitinkamai juos ir vertinti, atsižvilgdami į tai, kaip funkcionuoja rinka. Pavyzdžiui, registracijos numeriai transporto priemonių. Tokius galima platinti, tokią informaciją. Bet yra ir kita jautri informacija, kuri galėtų būti prieinama tik tai atskiroms institucijoms, pavyzdžiui, Europos aplinkos agentūrai pagal pareikalavimą. Ir čia mes jau kalbame apie a, e, transporto priemonių atskirus komponentus, pavyzdžiui, padangas, variklius ir panašiai. O galvojant apie tokių duomenų skleidimą, tai galima netyčia kartais konkurentams suteikti E, nesažiningą konkurencinį pranašumą. Ir pagal tokią sistemą aš manau, kad galėtume atliepti visiems interesams ir padkloti pamatą tolesniai tvariai sistemai sunkių transporto priemonių sektorija. Ir aš lauksiu visų kolegų įnašo ir indėlio diskutuojant apie šią svarbę temą. Matau, kad mūsų lankytojai po, matau, kad mūsų lankytojai po truputėlį išeina, nes jūsų pranešimas, ponia Kaputo, tai nereiškia, kad nėra įdomus, bet jie matyt turi kitų veiklų. Noriu padėkoti mūsų lankytojams. Smagu, kad atvykote į mūsų posėdį. Pirmą kartą vyko toks renginys. Nesirūpinkite, pasirūpinsime, kad e, būtų panašių renginių, tie šiek tiek tikslesnė tematika. Ačiū visiems, kurie formuos rydienos miestų ateitį, E, atsparius miestus, ar ne, kurie kurs, jūs atrodo taip juos vadinate. Nepamirškite, karydinos miestuose neišvengiamai kils transporto klausimus, ne tik būsto klausimai ten bus aktualūs. Tokią žinią norėčiau pasiūsti. Ačiū, kad atvykote, manau, kad savo lankytojams galime nuoširdžiai paploti. Ir tęsime darbą, nagrinėsime pono Kaputo pranešimą žodis mūsų bendra pranešėjams. Pone Verkunen, žodis jums. Yes, thank you, madam. Dėkui, ponė pirmininkė. Ačiū ir visiems piliečiams už tai, kad dalyvavo šiame mūsų renginyje. Keletas pastebėjimų iš mano pusės apie šitą nuomonės projektą. Aš manau, kad reglamentas dėl CO2 stebėsienos ir ataskaitų teikimo sunkiosiams transporto priemonėms yra tikrai sveikintinas. Uh, Ir kaip visi žinome, šiandieną kalbėjome apie CO2 išmetimo mažinimą, žinome, kad CO2 išmetimo standartai lengviesiams automobiliams labai stipriai prisidėjo prie to, kad sumažėjo CO2 išmetimai transporto sektoriuje ir dabar tikrai atėjo laikas e, nu, įtraukti į reglamento taikymo sritį ir sunkiasias transporto priemonės, ko labai laukiu. Aš visiškai pritariu čia pasiūlymo tikslui sukurti skaidrę rinką E, tam reikėtų ataskaitų teikimo, nes ataskaitų teikimas tikrai prisideda prie didesnio skaidrumo. Taip pat sunkių transporto priemonių operatoriai galės nustatyti, kurios transporto priemonės veiksmingiausiai naudoja kūrą tokie standartai, normos ne tik tai prisidės prie CO2 išmetimų mažinimo, bet taip pat ir skatins inovacijas ir skatins e, naudotis mažiau kūro sunaudojančiomis transporto priemonėmis. Ir galvojant apie sunkiasias transporto priemonės, reikia nepamiršti, kad e, išmetimų mažinimo galima pasiekti išnaudojant grįžimo transporto priemonės, taip pat e, naudojant tas transporto priemonės, kurios yra pačios sunkės, kurios gali vežti didesnį krovinį ir tai prisidės prie CO2 išmetimų. Taigi keletas kolegų iš transporto komiteto lankėsi Suomijoje, Suomijoje prieš kelias, kelis metus. Jūs sėdėjote suomiškose ekologiškose sunkvežimiuose, kurie gali vienu vežimu gabenti sunkesnius krovinius. Taigi matėte, kad tai yra įmanoma. Tai yra labai ir ekologiškai, ir ekonomiškai naudingas sprendimas gabenti sunkesnius krovinius vienu kartu. Bet šio pasiūlymo tikslas yra rinkti techninę informaciją apie CO2 išmetimus ir kūros sąnaudas ir tą informaciją paviešinti. Uh, kad ji taptų prieinama e, viešai. Bet yra tam tikra informacija, kuri yra jautri iš privatumo pusės ir komercinės pusės. Tokią informaciją reikėtų saugoti. Dėkoju pranešėjui ir labai lauksiu tolesnio mūsų bendradarbiavimo. Merci beaucoup, Madame Virkinen. Dėkoju, ponia Virkinen. Ponas Radošas labai Ačiū. E, sunkus e, automobiliai, sunkios transporto priemonės atsakymas už 25 procentus emisijų transporto sektoriuje. Ir reikia užtikrinti palyginamumą parametrų taip pat. E, siūlomas dokumentas turi užtikrinti, kad visi subjektai turi teikti duomenis ir tokiu būdu bus galima stebėti informaciją. Dėl to aš visiškai pritariu šiam reglamentui, kaip kad ir pranešėjo pasiūlymams. Patikros ir stebėsienos proceso e, metu deleguoti ir gyvendinimo aktai E, bus tvirtinami ir tai yra susijęs su dalimi komisijos pasiūlymo. Mes taip pat sieksime sumažinti ribojamos informacijos kiekį, taip siūlo komisija. Komisija, pavyzdžiui, siūlo tam tikrą informaciją teikti paprašius specifiškai. Manau, kad pasiūlymas yra e, tikrai geras. Dabar ponas Zylė. E, E, aš turiu pakeisti kolegas, konkrečiai pona Tošinovskį, kuris dabar dalyvauja įtre koordinatorių posėdėje. Jis nori padėkoti pranešiai ponui Kaputo už nuomonę. E, aš kai sakysiu aš, tai reiškia, kad turėsiu galvoje, kad tai, taip galvoja ponas Tošenovskis. Komisija nori e, užtikrinti naujesnę sistemą e, ir mm, bus pašalintos biurokratinės papildomos e, kliūtis registravimo registruojančiams institucijoms ir naujų transporto priemonių ir aš esu už tai mes turime galvoti, kaip užtikrinti transporto priemonių gamintojų uh, konkurencingumą, sąžininką konkurenciją e, su trečių šalių gamintojais, nors pranešėjas tarsi apriboja aprepti. Pavyzdžiui, trečių šalių gamintojai neturės skelbti duomenų, jeigu neeksportuoja savo produkcijos į ES, bet tai nėra produktyvu. Mes e, žinome, kad taip pat e, E, įgyvenimo aktus e, pranešėjas keičia deleguotaisiais aktais ir aš prieš. Tai esu taip pat reikia užtikrinti, kad nebūtų taip, jog reguliavimo reikalavimai bus įdėkti neturint pakankamai duomenų. Pirmą kartą 21 metais jau bus įdėkti duomenys į centrinį registrą, reikės juos deramai įvertinti ir tada apsispręsti, ar reikės tolesnių žingsnių. Ponas Tošinovskis laukia tolesnio bendradarbiavimo su pranešėju. E, Kolegė Kilonen. Kelonen. Noriu pasakyti, kad e, Katerina negali e, tai dalyvauti posėdėje, taigi prašė, kad aš išsakyčiau jos požiūrį. Kolegos, aš ver, e, pritariu komisijos pasiūlymui dėl E, pasiūlymo dėl naujų sunkių transporto priemonių ir išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų stebėsenos bei duomenų teikimo. Mes dabar galėsime taikyti standartizuotą sistemą ir duomenys taip pat kai kurie bus viešai skelbiami. Manau, kad iš tikrųjų reikia užtikrinti daugiau skaidrumo transporto sektoriuje. E, taip reikia sustiprinti konkurencingumą tarp skirtingų operatorių ir reikia taip pat e, kalbė, kelti klausimą, ar visi duomenys turi būti viešai skelbiami, ar tik tai kai kurie konkrečiai paprašius. Ir aš laukiu tolesnių diskusijų e, šiais klausimais. Dėkoju. Dėkoju, ponia Kilonen. Pone Dalundė. Uh, pono Bakarto nėra ir aš žaliųjų vardu norėčiau kai ką pasakyti labai, bet šiaip gal aš šį kartą nekalbėsiu, nors mes žaliai visuomet galime abstrakčiai pakalbėti, bet konkrečių pasiūlymų neturiu kolegos vardu. Dabar suteiksiu žodį e, ponui Aleks Pakų komisijos vardu. Labadiena. Sveiki, kolegos Pirmiausiai norėčiau pasidžiaugti tuo, kad prasidėjo diskusijos dėl šio pasiūlymo, kai buvo pasakyta, sunkių transporto priemonių emisijos sudaro nemažą dalį kelių transporto emisijų apie ketvirtį ir ateityje padidės tos emisijos, jeigu mes nesimsime veiksmų deramų. Dėl to komisija judumo pirmajame priemonių rinkinyje pasiū, pateikė pasiūlymus mažinti šių transporto priemonių emisijas. Ir matote, jūs dabar pirmąjį elementą, pirmąjį siūlomą teisės aktą, kuris sprendžia emisijų problemą. Tai yra atskaitomybė ir stebėsena emisijų. Ir mes e, žinome, kad e, šis pasiūlymas neišspręs visų problemų, bet įdėks daugiau skaidrumo rinkoje. Šiandieną neturime standartizuotos informacijos apie, e, pavyzdžiui, transporto priemonių kūro, kūros naudojimą ir tai leis mums užsitikrinti daugiau informacijos. Pavyzdžiui, įmonės, kai įsigyja sunkvežimis, jos žinos, e, kokie yra jo parametrai ir galė, bus lengviau palyginti vertę skirtingų e, sunkvežimių. Taip pat tai susijęs su pinigais bus galima sutaupyti, pavyzdžiui, išlaidos sumažės įmonių. Tai yra gerai ir konkurencingumui skatinti tarp gamintojų, nes mes siekime atverti rinką skaidrumo požiūrių, labiau atverti dėl klausimų, kokie duomenys turėtų būti viešai skelbiami. Manau, kad pasiūlyme užtikrinta gera pusiausvė tarp poreikio padidinti skaidrumą rinkoje ir taip pat e, dėl tam tikros informacijos jautrumo. Tik tai pateisinamais atvejais jį turėtų būti skelbiama ir komisija dabar gilinasi šią pusiausvyrą. E, baigdamas norėčiau pasakyti, kad tai yra pirmas žingsnis. Komisija taip pat e, rengia pasiūlymą dėl emisijų standartų e, CO2 sunkiosiams transporto priemonėms ir kitiems metams tai numatyta. Ačiū. Dabar suteiksiu žodį mūsų pranešėjai ponui Kaputo. Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Norėjau padėkoti visiems kolegoms. Man džiugu, kad pagrindiniai principai, e, svarbiausi principai nekelia prieštaravimų. Kartu su kolegomis mes tikrai e, užsitikrinsime gerą rezultatą. Visuomeniai reikia daugiau skaidrumo ir mes turime patenkinti, pateisinti jų lūkesčius. Dėkoju, ponia Kabuto. 18 spalio vidudienį, e, vidudienis yra terminas, į kada galima pateikti pakeitimus, o dabar mūsų posėdis vyks už uždarų durų. E, prašau sustabdyti transliaciją internetu ir padarysime trumpą petraukėlę, kad žmonės galėtų išeiti iš salės. Tie E, ir kalbėsime apie e, dėrybų rezultatus. E, ačiū, kad atvykote, pasimatysime labai greitai. O tie, kurie yra susijęs su dėrybomis, prašau, likite su manimi.